Okay. Bene, allora cominciamo. Taigi pradėkime darbą. Suteiksiu žodžių, žodį šiandienos pranešėjams, bet pirmą paskelbsiu pirmininkės pranešimus. Norėčiau visiems priminti, kad rytoj Balsavimas prasidės pusę dešimtos. Labai svarbu visiems priminti. Tiesiog, kad niekas nepamirštų, kada prasideda balsavimas ir rytoj tai bus 9.30 ir balsavimas truks ilgai. Prašau ateiti pasiruošus balsuoti. Antras pranešimas. Rytoj po pietų vyks e, jungtinis posėdis transporto komiteto ir mūsų komiteto. Penktą valandą pradėsime šį posėdį, o baigsime pusę septynių. Taigi, e, vyks, vyks kitam, kitam ne šitoje salėje, o kitoje salėje, tam irgi reikia būti pasiruošus. E, šiandien verčiama į visas kalbas ir pradėsime dirbti. Šį vakarą turėsime du didelius klausimų, tris, atsiprašau, didelius klausimų blokus. Skirsime dvi valandas pirmosioms diskusijoms, Pradėsime nuo pirmojo diskusijų bloko. Madurel, Karvalio ir Eiler pranešimai. Trys pranešimai. Valandą ir 15 minučių diskutuosime dėl šių trijų pranešimų Lambert ir Matijas bus pusvalandis skirtas šiem dviems, pranešimams ir paskutinis blokas ponas Skineris. Skirsime 15 minučių. Norėčiau visiems priminti, kad šiandien pirmą kartą keičiamės nuomonėmis apie pakeitimus. Daugiausiai diskutuosime apie daugiausiai diskusijų sukėlusių, sukėlusius pakeitimus ir spalio mėnesį tęsime diskusijas. Taigi, pradėkime. Pirmąjį diskusijų bloką turime tris pranešėjus, keturias minutės kiekvienam pranešėjui pristatyti. Pranešimą, ponė Madurel, žodis jums. Keturios minutės. Gracias, Labai ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, mes kaip tik kalbėjome, kaip čia organizuoti diskusijas. Taigi norėčiau pradėti pirmiausiai padėkodama visoms koleg visiems kolegoms už pakeitimus. 1802 pakeitimai yra pateikti, o dar yra ir iš kitų komitetų pakeitimai, tai iš karto matosi, kad yra labai didelė reikšmė, skiriama labai didelis vaidmuo, horizontas 2020 programų, inovacijų programų ir mokslinio tyrimų finansavimui. Nes kaip ir anksčiau matėme, svarbiausias politinis instrumentas, politinė priemonė Europos Sąjungoje augimui, e, darbo vietų kūrimui ir e, iškopimui iš tos krizės būtent ir yra šitas instrumentas. Taigi, turime labai didelę atsakomybę, mums kliūna labai didelę atsakomybę, e, atsižvelgdami iš tą, atsižvelgdami iš tą atsakomybę ir į bendrą padėtį, aptarsiu pagrindinius pakeitimus, kurie galėtų įnešti pokyčių. E, pradėsiu nuo antros dalies bendrųjų principų, kur gavome labai daug pakeitimų dėl nediskriminavimo principo. Manome, kad galėtumėm 15 dalį padalinti į dvi pagal Europos direktyvų logiką. Tai tada 15 būtų kalbama apie lyčių lygybę, o 15b būtų e, apie vienodas teisės. Iš pateiktų pakeitimų matau, kad yra konsensusas dėl bendro tikslo užtikrinti bendrą prieigą prie e, visų mokslinių tyrimų publikacijų, kurios, visų tyrimų, kurie yra finansuojami iš tos programos. Kai kalbame apie atvirą prieigą, kalbame apie mokslinių tyrimų ir inovacijos skatinimą, skatinimą, kad daugiau. E, kad daugiau šalių kiltų naujų idėjų, kad skatintumėm pačią inovaciją ir kad efektyviau naudotume viešosius finansus. Taigi, prieimę šitus pagrindinius konsensusus, reikia ieškoti teisingo ir subalansuoto sprendimo, kad galėtumėm šitą principą įgyvendinti. Dėl 16 straipsnio, kur kalbame apie etikos principus, galiu pasakyti, kad e, visi pranešėjai susitarėme e, laikytis komisijos pasiūlyto teksto, praktiškai tos pačios e, redakcijos, kuri buvo pateikta septintoje programoje. Čia kalbama apie konsensusą, kuris pasiteisino ir manome, kad nereikia jo keisti. Pa, iš pakeitimų taip pat matyti, kad dauguma pritarė dėl dviejų naujų tikslų įtraukimą. E, atsakinga inovacija ir e, dalyvavimo skatinimas, bet yra bejonių dėl to, kaip to siekti, kaip tai įgyvendinti. Manau, kad šitie tikslai turėtų būti prie pirmos, įtraukti į pirmąją dalį. Jeigu mes įtrauksime juos į skirtingas vietas, išdalinsime, tada būtų labai sunku e, paskirti konkrečias lėšas. Ir taip pat nenorėtumėm išdalinti šešto tikslo, taigi ir abi šitas, abu šitus tikslus įtraukti į šeštąjį bendrąjį tikslą, tada mes nepakankamai dėmesio skirtumėm socialiniams mokslams. Kalbant apie MVI, niekas nebejojo dėl jų svarbumo ir dėl vaidmens mokslinio tyrimų ir inovacijų programuose kad pasiek, jų vaidmens siekiant horizontas 2020 tikslų. Tačiau pasiūlymų buvo labai skirtingų, todėl 15 procentų slengsti, kurį buvome septintoje e, programoje prieėmę, siūlyčiau palikti. Žiūrint toliau, kalbant apie pramonės technologijas, e, visi pakeitimai yra suderinami, tik tai norėčiau pasakyti, kad stengsimės laikytis komisijos pasiūlytų nuostatų. Kitaip naujų sričių įtraukimas turėtų įtakos e, programos finansavimui. Taigi dauguma naujų pasiūlymų bus įtraukti į, į jau egzistuojančias eilutes, egzistuojančius skyrius. Galiausiai dėl biudžeto norėčiau pabrėžti savo frakcijos bendrą požiūrį. Pirmiausia, mes manome, kad Marie Curie akcijom reikia skirti daug, veiksmams reikia skirti daugiau e, finansavimo ir mokslininkų bendruomenė taip mano. Taip pat mano frakcija mano, kad tai yra labai svarbi priemonė skatinti ES tyrimų, e, tyrimų pramonę. Taip pat mano frakcija norėtų, kad būtų išlaikyta biudžeto planavime e, lankstumo, vidinio lankstumo ir pakankamai aiškumo. Todėl MVI apibrėžiame konkretų, konkrečią lėšų sumą. Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad šita programa yra labai svarbi, tam, kad ES ilg, ilguoju laikotarpiu atstatytų konkurencingumą ir atgavintų ekonomiką. Bet kita vertus, horizontas 2020 turi turėti pakankamą e, finansavimą. Tam reikia dvigubai padidinti e, septintosios e, programos biudžetą. Tai nėra lengva padaryti, bet įmanoma, jeigu mes visi dirbsime atsakingai ir, ir, ir įsitrauksime į šitą darbą asmeniškai ir e, mūsų frakcijos lygmenių, e, kiekvienos frakcijos lygmenių dabar lauksiu visų e, kolegų komentarų. Ponas Karvalio. Thank you, President. Dear colleagues, let me. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, norėčiau padėkoti visiems kolegoms pateikusiems pakeitimus šiam pranešimui. Dėkoju už glaudų bendrabiavimą su kitais pranešėjais, šešėniais pranešėjais Kristijanu Eleriu ir Jarama Durel dėl programos Horizontas 2020. Mes pakankamai glaudžiai bendrabiavome, rengdamėsi šioms diskusijoms. Buvo pateikta 988 pakeitimai programai Horizontas 2020. Džiaugiuosi galėdama pranešti, kad didžioji dalis pakeitimų atitinka pirminę pranešimo dvasę. Jau parengiau pirmosius kompromisinius pakeitimus, tačiau šios dienos diskusijos man bus labai svarbios. Galėčiau dar kartą kompromisinius pakeitimus peržiūrėti ir jums išplatinti. Reikėtų apžvelgti pagrindinės sritis, kurios išskiriamas pakeitimuose. Pirmoji tai yra gebėjimai e, susijęs tam tikrais principais, rengiant programą Horizontas 2020, siekiant užtikrinti atitinkamų mokslinio tyrimų projektų, vykstančių iš viršaus į apačią ir e, iš apačios į viršų pusiausvyrą. Taip pat e, siekiant užtikrinti dalyvavimą įvairiuose projektuose reikėtų atsižvelgti į būtinybę įtraukti atskiras valstybės narės ir atskirus jų regionus į programos vykdymą. Taip pat atkreipti dėmesį į būtinybę užtikrinti lyčių lygybę, kalbant apie įvairias valdymo institucijas, siekiant didesnio saveikumo su struktūriniais fondais yra numatyta galimybė finansuoti projektus bendrai iš kelių fondų arba tarp atskirų e, horizontas 2020 ramščių bei e, stieksime suderinti programos Horizontas 2020 veiksmus su kitomis programomis įgyvendinamomis valstybių narių arba regioninių lygmenių. Taigi mes siekiame, kad Horizontas 2020 darytų teigiamą struktūrinį, struktūrinį poveikį mokslinių tyrimų erdvė Europos Sąjungai ir šios programos poveikis būtų teigiamas taip pat ir kitoms sritims, pavyzdžiui, sveikatos apsaugai, kurioje, e, manau, būtų labai naudinga bendradarbiauti mokslininkams tarpusavyje. Buvo pateikti keli pasiūlymai, siekiant sustiprinti pramonės ramsti, pavyzdžiui, nanotehnologijų, kvantinių technologijų, žaliavų, chemijos pramonės, biotehnologijos ir kosminės pramonės srityse. Kalbant apie e, socialinius pokyčius, pateikti keli pakeitimai siekiant e, atkreipti dėmesį į įvairius socialinius iššūkius, pavyzdžiui, e, stiprinant jūrinius tyrimus, siekiant sustiprinti energijos vartojimo efektyvumą, e, taip pat e, energijos gamybą ir CCS. Anglės surinkimą ir saugojimą, taip pat vandentvarką, bioįvairovės išsaugojimą bei siekime priepti kultūros paveldą, socialinį iššūkį numerį 6 bandoma suskaidyti į du skirtingus, dvi skirtingas sektorius, e, tai yra žinių visuomenė ir su saugumu susijusius klausimus bandoma atskirti. yra taip pat ir kitose sritise keli e, svarstytini klausimai susiję, pavyzdžiui, su mokslinio tyrimo duomenimis ir jų prieiga. Šešėliniai pranešėjai atkreipė dėmesį į tai, kad būtina sustiprinti galimybę viešai naudotis e, duomenimis Kitas dalykas yra pirmajame ramstyje numatoma galimybė išplėsti vartotojų ratą ir dalyvių ratą. Kies klausimas kyla, kokiame ramstėje reikėtų kalbėti apie tarpusavio sąveiką tarp mokslininkų ir visuomenės, ar pirmajame, ar antrajame. Kai kurie kolegos siūlo skirti tam tikrą biudžeto dalį tam tikroms sritims. Taigi, baigdama apie biudžetą ir norėčiau pakalbėti, iš tarybos gavome informacijos, kad bandoma mažinti visą horizontą 2020 biudžetą. Tikiuosi, kad vyriausybės pritars uh, tinkamam šios programos biudžetui patvirtins ypač mokslinio tyrimų srityje. Galime tikėtis konkrečių rezultatų tik atitinkamai į juos investavę. Taigi tikiuosi, kad vyriausybės parems mūsų kovoje už tinkamą ir adekvatų Horizontas 2020 programos biudžetą. Dar kartą noriu padėkoti už bendradarbiavimą, kuris iki šiol vyko labai sklandžiai. Pirmininkė, ačiū kolegijai Karvaja, žodis ponai Eileriui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasižavėti savo kolegėmis, kaip jos bandė per keturias ar šešias minutės pristatyti šiuos pranešimus. Aš norėčiau iš esmės pasakyti, pagrysdamas EPP poziciją dėl horizonto 2020. Mes su šešėliniais pranešėjais praėjusią savaitę buvome susitikę ir svarstėme e, kompromisinius pakeitimus. Tas susitikimas praėjusią savaitę Strasbūrė buvo labai teigiamas, kalbant apie esminius klausimus. E, noriu pasakyti, kad mano pranešimas yra labai techninis ir aš negaliu dabar e, pristatyti per keturias minutės visų techninių aspektų susijusių su kompromisais, tai pabandysiu pristatyti tokias pagrindinės gairias. Visų pirma, mes e, nusprendėme, sustarėme, kad norime supaprastinti progra šią programą ir reikia pabrėžti, kad išsiskiria mūsų nuomonės, kaip turėtų atrodyti tas e, supaprastinimas. Taigi, kokie yra panašumai tarp mūsų nuomonių. Visų pirma, mes turime visi vieningą nuomonę, kaip būtų galima e, įtraukti nacionalinius e, apskaitos standartus kalbant apie programos dalyvius. Dėl šio aspekto nuomonės neišsiskiria. Taip pat turime vieningą nuomonę dėl to, kad reikia supaprastinti, aiškiai supaprastinti audito procedūrą. Nors yra skirtingų pakeitimų šią temą, tačiau mūsų nuomonė yra vieninga dėl audito struktūros. Taip pat turime bendrą poziciją dėl. dėl su terminais susijusios sistemos. E, ir čia jau parengėme kelis kompromisinius pakeitimus. Yra dvi papildomos temos, dėl kurių jau iš esmės susitarėme. Tai yra e, galimybė įvesti dviejų fazių moduliavimo e, procesą ir pratesti programą iki šešių mėnesių. E, tačiau kita vertus mes norime ambicingesnio komisijos požiūrio į greitesnį programų įgyvendinimą. E, taip pat kitas svarbus aspektas yra e, paramos sistema. Mes norime supaprastinti tą sistemą. Yra viena grupė, kuriai, kuriai vadovauja ponia Matijas, jie siūlo vieną sistemą, o kitų grupių nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Kalbant apie šią paramos sistemą, reikia pasakyti, kad e, yra sutarimas dėl to, kad reikia atskirti bendryje ir septintosios pagrindų programos veikėjus. Taip pat reikia e, turėti omenyje, kad prie netiesioginių išmokų dar reiks pridėti kitas išmokas ir, ir ta, tai galėtų sudaryti nuo 10 iki 16 procentų, o galbūt net siekti iki 23 3 procentų tų lėšų, tačiau dėl to dar reiktų susitarti. Taip pat yra daug pakeitimų e, ir čia atvirai pasakysiu, kad tai yra EPP trema, tema, aktuali tema, e, kalbant apie kaštus susijusius su Europinio mokslinio tyrimų e, instituto įkūrimu. Ir aš šią temą parengiau pats pakeitimą. Tačiau vėlgi kalbant apie šį aspektą, apie šią temą, čia vėlgi išsiskiria mūsų nuomonės. Pagrindinė problema, kuri, kurią visi išvelgia, yra ta, kad mes iš tiesų turėtume e, pažvelgti, ką visi konkretūs pasiūlymai reiškia, kai juos paversime skaičiais ir finansinėmis lėšomis, nes komisija yra pasirengusi skirti tam tikrą skaičių lėšų, tačiau kalbant apie atskirus pasiūlymus, mes turime pažiūrėti, kaip jie atsispindės tame biudžete ir čia reikia ieškoti kompromiso. Aš pats bandysiu orientuotis į du tokius esminius klausimus. Pirmasis iš jų tai būtų supaprastinimas, tačiau tas supaprastinimas susijęs su kaina kabutėse, nes pavyzdžiui dabartinės. E, e Dabartinis komisijos pasiūlymas reiškia, kad pro, kiekvieno projekto kaštai išauks 7 ar 8 procentais. Taigi E, aš pabandysiu čia rasti kažkokią bendrą poziciją, kiek mes norime teikti paramos, kaip ją e, norime teikti. Ir taip pat, jeigu didinsime tą paramos procentą, tai aišku, tai turės poveikį kitiems projektams. Toliau kitas svarbus klausimas yra tas e, sverto principas, ypač derinant e, privačių investuotojų ir viešojo sektoriaus lėšas. Ir toliau kitas esminis klausimas yra e, efektyvus ES biudžeto lėšų panaudojimas. Man, pavyzdžiui, problema kelia tai, kad bandoma e, siūlyti mokėti atlyginimus valstybėse narėse iš septintosios pagrindų programos lėšų. E, taigi, manau, kad Sprendžiant šios klausimus visuomet reikia turėti omenyje kaštų klausimą. Baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad kitas svarbus dalykas, dėl kurio mes jau susitarėme, yra tai, kad yra aktualios temos, kurios yra aktualios visiems trims e, pranešimams. Čia aš kalbu apie viešąją prieigą ir galbūt reikia, kad mes šį klausimą spręstumėm visi kartu, nes nėra prasmės, kad kiekviename pranešime kiekvienas pranešėjas siūlytų vis savo e, sprendimą, kaip, kaip išspręsti tą viešos prieigos problemą. Ačiū. Grazie, kolega Eiler. Allora, ricordo. Dėkoju kolegai Eiler. Norėčiau visiems kolegoms priminti ir ypač tiems, kurie nebuvo posėdžio pradžioje, kad mes šias diskusijas padaliname į tris dalis ir dabar e, yra, vyksta pirmoji bendrųjų diskusijų dalis, pasisakė kolegės Madurėl Karvalijo ir, ir kolega Eiler. O dabar e, vyks diskusijos dėl šių trijų pranešimų. Paskui bus antrasis raundas, kai, pasisa, kai kolegos Lamberts ir Matijas pristatys savo pranešimus ir trečioji dalis, kur Skinner pristatys savo pranešimą. Yra 15 e, norinčių pasisakyti, galiu suteikti jums nedaugiau kaip 2 minutės kiekvienam. Prašau, kalbėkite tikrai tik 2 minutės, nes kitaip kitiems neliks laiko. Ir norėčiau atsiprašyti dar, sako ponė pirmininkė. Kolega Eiler. Komis... Kolega Eiler yra šešėlinis pranešės jis galėtų pasisakyti pirmas. Kalbant apie Horizon 2020 programą, mes tik penktadienį gavome kompromisinius pakeitimus ir e, šiuo metu EPP dar nagrinėja tuos pakeitimus, tačiau iš principo galiu pasakyti, kadangi jau iš anksto daug padirbėjome, tai, tai dabar e, turime tarsi tokį gerą pagrindą savo darbą ir bandysime įvesti struktūrą į tuos pakeitimus ir mes nenorime čia dabar e, ideologiškio požiūrio laikytis, o tiesiog e, reikia nepamiršti, kad jeigu mes negausime dviejų trečdalių balsų daugumos parlamente, susidursime su dramatiška biudžeto problema Taigi norėčiau pasakyti, kad e, esminė problema yra bendrasis biudžetas ir šiuo klausimu nesu nusiteikęs taip optimistiškai kaip ponia Karvalio. Nemanau, kad e, taryboje bus patvirtinta pozicija, kuri e, leis skirti pakankamas kiekį lėšų horizonto 2020 e, programai. Ir manau, kad čia susidursime su problemomis, kalbam apie, kalbant apie procedūrą. Reikia pasakyti, kad visi šitie trys pranešimai e, tik vėlyvoje fazėje pateks į tarybą, greičiausiai tik tai gruodžio viduryje. Tai reiškia, tik sausi geriausiu atveju mes galėsime vėl nagrinėti šią temą ir aš bijau, kad taryba bandys renkti kompromisą, e, kuris reikš, kad iš biudžeto lėšų gausime vieną procentą plus x lėšų ir iš tiesų tai bus mažesnė suma, negu buvo numatyta anksčiau. Tačiau taip pat suvokiu, kad yra daug nuomonių, e, kurios sako, kad E, palikime žemės ūkiui skirtas lėšas ir, ir sanglaudos politikai skirtas lėšas tokiame pačiame ligmenyje, kokios jos ir buvo, o atitinkamai mažinkime horizonto 2020 lėšas. Taigi dėl šio klausimo mes turime aiškiai e, suvokti, kad mes nepritarsime tokiam pasiūlymui ir reikia, aišku, suderinti parlamento frakcijų pozicijas šiuo klausimu. Taigi, dramatiškiausias klausimas bus biudžeto klausimas ir norėčiau paprašyti, kad visose dvišaliuose pokalbiuose, dvišaliuose susitikimuose su šešėliniais pranešėjais paliktume nuo šalyje e, tuos procentus. E, bet pabandytume kartu e, užkirsti kelią tam izoliuotam kompromisui, e, kuris pasitarnautų tik žemės ūkio ir, ir struktūriniam fondam. Ir tokiu būdu užkirstume kelią esminiam mokslinių tyrimų programų lėšų apribojimams. Taip pat reikia nepamiršti, kad šiuose diskusijose esminis e, argumentas yra kur yra priemonės augimui, plėtrai, o būtent Horizont 2020 ir yra tokia programa skirta augimui. Dėkoju toliau ponas Glantė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti daugumą išsakytų minčių. Pagrindinė problema yra susitarti dėl, nesusitarti dėl kompromisų parlamente, tačiau mūsų laukia ginčiai pakankamai rimti su taryba, galbūt kolegos dar nesuprato tų diskusijų esmės taryboje dėl busimosios daugiametės finansinės programos, tai gali dar labiau paaštrinti konfliktą. Tačiau tikrai mes nuo šio konflikto nesitrauksime nes mes negalime nuolat kalbėti apie ekonomikos atsigavimą Europoje, kuomet pradedama diskutuoti apie konjunktūros skatinimo programas, tuomet jau neskiriama tam atitinkamų finansinių lėšų. Pasisakau už tai, kad taisyklės būtų paprastesnės, tačiau ne per daug paprastos, kalbant apie e, Europos e, inovacijų technologijų institutą. Manau, kad pasiūlymas yra vertas paramos, taip pat e, manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti mažoms atėms įmonėms ir pramonės įmonėms. Aš visą laiką palaikiau pramonės sektorių, tačiau reikia savame suprantama pripažinti, kad mažųjų vidutinių įmonių bei didžiųjų pramonės įmonių padėtis yra skirtinga. Man manau, kad reikia numatyti atitinkamų galimybių ir kitose sritise žengti žingsnius į priekį. Buvo e, minėtos atitinkamos iniciatyvos e, ir parama mažoms sudėtinėms e, įmonėms ir reikia atsižvelgti įvairius finansavimo aspektus ir niuansus dėl uh, privataus ir viešo sektoriaus partnerystės, ji turi vykti e, remintis konkrečiomis taisyklėmis ir gauti atitinkamą atskirą finansavimą, nebūti finansuojama iš mokslinio tyrimų biudžeto. Ačiū. Panas e, Johnson dabar. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir kolegoms už nuveiktą darbą. Džiaugiuosi, kad e, stumėmės į priekį, svarstydami programą Horizontas 2020. Daug pakeitimų buvo pateikta, tačiau dauguma jų atitinka pranešėjų poziciją. Visiems akivaizdu, kad turime daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams, naujovėms, kurios būtų susijusios su rinkos poreikiais. Kad pranešėjai, šešėliniai pranešėjai dar turės nemažai ką aptarti, svarstydami pakeitimus ir prieš pradant svarstyti atskirus pakeitimus norėčiau tarti dar keletą bendro pobūdžio žodžių. Parlamento vertinimu, manau, būtų protinga siekti bendrojo vardiklio Kalbant apie mūsų pasiūlymus, taip pat reikėtų siekti platesnio masto diskusijos su taryba, atkreipiant dėmesį į mūsų gebėjimus ir būtinybę skatinti mokslinius tyrimus, ypač sprendimus susijusius su rinkos poreikiais, būtinybė įtraukti pramonės įmonės įvykstančius procesus. Puikiai suprantu, kad diskusijos dėl biudžeto gali turėti pakankamai rimtų padarinių šiems pasiūlymams. Akivaizdu, kad e, plataus masto mokslinė, mokslinio tyrimų veikla Europoje šiuo metu yra būtina, kadangi šiuo metu mes patirime vis didesnę konkurencinę kovą iš kitų pasaulio regionų, todėl svarbu Europos lygmenių pasirūpinti atitinkamų finansavimų tam, kad pramonės atstovai būtų pasirengę vykdyti mokslinius tyrimus Europoje, o ne perkeltų jų arba nepasitrauktų į kitas pasaulio šalis. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad būtina toliau stengtis įgendinti komisijos pasiūlymus siekiant daugiau dėmesio skirti inovacijoms ir e, tuo ši programa skiriasi nuo ankstesnių programų, pateikėme įvairius pakeitimų pasiūlymus, kurių dabar atskirai neminėsiu. Labai svarbu siekti procedūrų supaprastinimo tiek e, mokslinio tyrimų srityje, tiek pramonės srityje. Pabaigai noriu paminėti, kad labai svarbu susitarti dėl e, kompromiso kamieninių lastelių tyrimo srityje. Pone Ford dabar. Pasistengsiu kalbėti trumpai, bet esu šešėlinė pranešė visiems trims pranešimams, taigi aptarsiu visus ir tikiuosi turėti šiek tiek daug laiko. Ačiū pirmiausia visiems pranešėjams, kurie padarė labai didelį darbą. Ir aš stengiuosi tikrai jiems padėti, kiek įmanoma. Reikia supaprastinti tekstą ir pačią programą. Labai daug pakeitimų buvo pateikta ir tikiuosi. Ir tekstas ir programa pati bus pa, e, supaprastinti. Manau, kad visi pritarė, kad reikia supaprastinti šitą programą, kad vartotojai vartotojams tai būtų paprasta ne tik tai komisijai taikyti, bet ir dalyviams joje dalyvauti. Buvo kalbama, kad reikia supaprastinti lėšų e, padengimo sistemą, kad būtų lengviau dalyviams. Taip pat e, kolega pateikė, pateikė pakeitimų dėl laiko terminų Esu girdėjus, kad žmonės tiesiog nenori dalyvauti ES programoje, nes bijo per, didelė, per didelės biurokratinės naštos. Jie pasakoja, kad jiems atrodo, jinai atrodo nepakeliama, todėl mes siūlome įtraukti e, tam tikrą e, tam tikro veiklos, tam tikras veiklos gairias, kaip elgtis, kaip kokią kalbą naudoti, pavyzdžiui, kaip yra pavėluotų mokėjimų direktyvoje. Taigi mes įtraukėme tam tikrus principus, kad supaprastume patį įgyvendinimą šios programos. Pakeitimuose taip pat buvo tam tikrų, įtraukti tam, tam, įtraus, tam tikros mokslo sritis, kuriuose man, mūsų nuomonė reikia daugiau dėmesio skirti. Pavyzdžiui, maistas, prieimas prie maisto. Mano rinkiminėje e, apygardoje yra žmonių, kurie tiesiog negali nusipirkti maisto. Mm, pirmiausiai reikia ne tiek pasaulį pamaitinti, bet mūsų pačių šalis. Valstybėse narėse yra žmonių, kurie negali maisto nusipirkti, taip pat ir medicinos srityje. Šiandien ryte susitikau su kvepamo lygų asociacijos, Europos asociacijos pirmininku. Ir kol mes turėsime tokių didelių problemų nesitaikysiu su mokslo tyrimų kokybės ar apriepties sumažinimu ar mažėjimu. Reikia kuo daugiau įtraukti centrų ir mokslininkų. Yra labai svarbu, kad daugiau mokslininkų, daugiau šalių būtų įtraukti į mokslinius tyrimus. Negalima e, susiaurinti mokslo tyrimų efektyvumo finansavimo ar efektyvumo skatinimo finansavimo. Taigi, kaip sakiau, mes turime problemų savo kieme, todėl reikia skatinti dalyvavimą tokiuose programuose ir skatinti efektyvų dalyvavimą. Atviras prieimimas, aš pritariu, jį reikia didinti. Gal ne visada teisingai buvo interpretuojama, bet yra skirtumas tarp to, kad suteiksime laisvą prieimimą publikavimui O kitas dalykas yra versti publikuoti. Yra buvę tokių pakeitimų, pagal kuriuos mokslininkai turėtų privalėti publikuoti savo atradimus. Taigi reikia labai atsargiai formuluoti ir atskirti šitos du skirtingus dalykus. Dėl lyčių lygybės labai daug pateikta pakeitimų ir man atrodo, kad dabar pasidarė dar sudėtingiau, taigi siūlau vieną straipsnį tiesiog skirti lyčių lygybės lygybei. O dėl finansavimo, tai, e, kaip sakiau, neapkarpyti tų pagrindinių sričių. Norėčiau, kad visos lėšos, kurios yra skiriamos moksliniams tyrimams, būtų kuo geriau panaudotos, jas nukreipiant būtent šitų svarbiųjų problemų sprendimui. Pirmininkė, ponas Lamberts. Kol kas mes kreipiamės į šešėlinius pranešėjus, ponas Lamberts. Aš esu šešėlinis pranešėjas visiems trims pranešimams ir noriu pasveikinti pranešėjams ir dėl kokybės, ir dėl to, kad su jais labai paprasta dirbti. Žinome jų nuomonę, žinome savo nuomonę, labai lengva eiti į priekį. Tikrai labai mm, džiaugiuosi, kad su jumis taip paprasta dirbti. Tai pirma. Antra. Matau, kad dauguma mano, kad reikia e, daugumos reikia sutarti didelę daugumą, kad mūsų nuomonė būtų vienoda visos daugumos. E, parlamente dažnai svarbiams klausimas nuo GUE iki RCE, pavyzdžiui, banko klausimais galime susivienyti ir kalbėti vienu balsu. Manau, kad ir čia galėtume tą pasiekti trys punktai, kuriuose mums reikia truputėlį padiskutuoti. Pirmiausia, atvira prieiga. Į smulkmenas nesileisiu, bet kiek mes toli norime nueiti dėl tos laisvos prieigos. Man atrodo, kad norime, kad būtų atviri tie mokslo tyrimai, bet kaip mes tai pasieksime, kad nenukentėtų konkurencingumas galime skirtingose vietose kursorių pastatyti, kaip mes apibriešime tą laisvą prieigą, bet reikia nuspręsti, kur. Antras, antra didelė diskusija būtų tokia. MVI, visi sutinkame, kad yra labai svarbios mažos rytinės įmonės, bet kaip toli mes žadame nueiti, skirdami lėšas MVI projektams man atrodo, kad ne visi toj pačioje vietoje dėtumėm tą ribą ir reikia nuspręsti, kurioje vietoje tą ribą visgi mes dėsime. Ir paskutinis klausimas, ir jūs nustepsite, kad aš esu žalesis, todėl nekeista, kad apie tai kalbu. Taigi, kur bus tas taškas energetikos tyrimuose? Mes manome, kad E, kad anksčiau buvo kalbama apie 19-20 amžiaus technologijas, norėtumėm, kad dabar kalbėtume apie, taip kaip kalbama apie 21 amžiaus technologijas. Dėl motininių kamieninių lastelių mes e, siekiame pusiausviros, kaip ir visada kalbėjome, ir norėtumėm to kompromiso, kuris buvo priimtas paskutinį kartą. Ačiū. Grazie, Matijas. Dėkoju toliau ponė Masijas. Eh, Dėkoju ponė pirmininkė. Eh, Noriu padėkoti kolegoms už nuveiktą darbą. Deja, negalėjau aktyviau dalyvauti likščiolinėse diskusijose, tačiau tikiuosi pasitaisyti per būsimus susitikimus. susipažinau su pranešimų projektais ir e, pritariu didžiai daliai ponios Rieros Madurel pasiūlymų. Manau, kad e, jos teikiamas pasiūlymas yra pakankamai tolygus ir apriepiantis visus svarbius klausimus. Noriu pabrėžti, kad labai svarbu pateikti bendrą pasiūlymą mums visiems kartu. Tikiuosi, kad e, didelė dauguma parlamento pritars pasiūlymams dėl viešosios prieigos, dėl dalyvavimo. Kitų klausimų kalbėjome apie biudžeto aspektus ir kliūtis padidinti finansavimą, tačiau turime laikytis savo likščiolinės pozicijos, nes labai svarbu kad e, Horizontas 2020 būtų tinkamai finansuojama programa, todėl būtina bent jau dvigubai padidinti biudžetą, nes tai yra viena iš nedaugelio programų, kurią gyvendinami mes galime tikėtis ekonomikos augimo, užimtumo skatinimo bei Europos pajėgumų didinimo. Tai labai svarbu krizės laikotarpiu kai kurios pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl procedūrų supaprastinimo, dėl dalyvavimo sąlygų pagerinimo, manau, dar reikės šlifuoti. Kolega Elleris apie tai kalbėjo. E, siūloma naudotis septintoje pagrindų programą padarytomis taisyklėmis arba jas palikti. Tas pasiūlymas buvo dėl tam tikrų priežasčių, todėl aš ne visiškai pritariu nuostatoms kurios buvo įtvirtintos septintojo pagrindų programoje, tačiau ne visada yra gerai pradėti diskusijas nuo nulio. Iš pradžių pasakyti, kad ne visos valstybės narės e, turi vienodas sąlygas ir gali vienodomis sąlygomis dalyvauti šioje programoje. Kai kurie mokslinio tyrimo institutai, universitetai galbūt netitinka keliamų reikalavimų, tačiau jiems vis tiek reikia rasti būdų ir galimybių dalyvauti. E, jau baigiau pirmininkę. Manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti procedūrų supaprastimo klausimui, dalyvavimo ir bendrafinansavimo aspektais. Jeigu nesugebėsime, jeigu nesugebėsime susitarti dėl šių klausimų, tai gali kilti nemažai sunkumų. Tai sakydama, aš net galiu teikti, kad kyla esminio pobūdžio prieštaravimų. Aš manau, kad didžiai daliai pasiūlymo nuostatų mes galime pritarti. Ačiū, kolega, kolega Soza Wagner dabar. Pasistengsiu telkti laiką. Norėčiau pasakyti, kad pirmiausiai reikėtų pasveikinti pranešėjus ir konkrečiai Teres Vegera Teresa Riera, nes jos darbas, jos pranešimas buvo būtent tas, su kuriuo aš daugiausiai dirbau. Papasakosiu savo paties patirtį susijusius su šitais dokumentais. Aš tas dokumentus nusinčiau savo kolegoms, mokslininkams ir profesoriams kad jie man patartų ruošiant pakeitimus ir jie visi iš visiškai skirtingų sričių, vieni dirba fizikos, matematikos, humanitarinių mokslų srityje, jie visi pasakė, kad nesupranta ne vieno žodžio iš to, kas ten parašyta, kad šitas, šitie dokumentai yra tokie sudėtingi, kalba yra tokia paini, e, kad jie visiškai nieko nesugebėjo suprasti. Todėl jie man labai neką galėjote padėti. Taigi manau, kad jeigu pasistengsime supaprastinti šitas šitą dokumentą, kad jisai būtų suprantamas tiem žmonėm, kurie visiškai neprikl... neprivalo suprasti mūsų kalbėsenos. Visi tokie pakeitimai bus naudingi. Dirbau su keliais konkrečiais e, punktais, taip pavyzdžiui, minimal, minimal, minimalios valstybių narių investicijos šioje mokslo srityje, mokslo tyrimų srityje, taip pat e, dubliavimosi sumažinimas, kad būtų sumažintos lėšos skiriamos dubliuotoms funkcijoms. Ir taip pat stengiausi pabrėžti socialinius ir humanitarinius mokslus, jų svarbą, nes Manau, kad čia daugiausiai kalbama apie pagrindinius tos vadinamus mokslus, apie techninius mokslus, tiksliuosius, bet nereikia pamiršti, kad didžiausi atradimai yra padaryti būtent remiantis tais mokslais, kurie atrodo statistiškai ir nereikšmingi, bet iš tikrųjų yra labai svarbus, kaip pavyzdžiui filosofijos mokslas. Ačiū už skirtą laiką ir atsiprašau, kad šiek tiek jį peržengiau. Grazie, abbiamo terminato l'interventi. Dėkoju. Taigi jau pasisakė visi šešėliniai pranešėjai, o dabar pasakys kolegos ir ponas Kančian. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti visiems trims pranešėjams ir norėčiau pasakyti dvi pastabas dėl E, ponios Madurel pranešimo. Visų pirma, turėtume būti tikri, kad bus parama, teikiama parama, kad būtų galima pabaigti programą susijusią su Europos kosmoso programomis ir kultūrinio paveldo programomis. Man atrodo, kad tai yra labai svarbios programos ir tam reikia atskirų biudžeto eilučių kalbant apie kolego Eiler, kolegos Eiler pranešimą, man atrodo, kad reikia atkreipti dėmesį į, į tokius mokslinius tyrimus, kurie yra glaudžiai susiję su pramonė, su pramonės gamybos vietomis. E, taip pat reiktų skatinti MVI, o kalbant bendrai apie pramonę, tai atrodo, kad čia kils sunkumų, ypač kalbant apie administracinių lėšų gražinimą bei apie e, closer to the market, arčiau rinkos e, veiksmus. Čia iškyla pavojus, kad pramonė nenorės dalyvauti šiuose programuose, nes bijos, kad iškils pakankamai dideli kaštai. E, ir todėl mes turėsime prisimti visas rizikas susijusias su šiomis programomis. Tokiu būdu bus pakengta e, moksliniams tyrimams šiose sritise. E, kalbant apie e, privataus ir viešojo sektoriaus e, partnerystę ir tą sverto principą. Reikia pasakyti, jeigu moksliniai tyrimai e, eis tikrai iš vien su pramonė ir bus gaminami atitinkami produktai, tai mes turėtume tikrai atrasti kažkokią galimybę, kaip būtų galima užtikrinti finansavimą. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau ponas Gutierės Kortinės. Ačiū pirmininkė. Žinau, kiek daug darbo buvo atlikta, mačiau, kaip dirbo visi pranešėjai, ponė Riera, ponė Dagrasa Karvaljo, ponas Eiler ir, ir visi šešėliniai taip toliau. Noriu pasakyti vieną dalyką. Kaip jau buvo sakyta, dėl daug ko yra sutariama. Man nerima kelia ne tai, kokie tyrimai bus atliekami. Ar medicinos, ar, ar taip toliau visą tai aišku. Bet man, pavyzdžiui, įdomu, kokie bus instituciniai ryšiai. Mes labai. <clears throat> Kur, mes, kur, kur yra mūsų vaidmuo? Mes ruošiame programą, bet paskui labai mažai turime vaidmens e, stebėdami šitos programos įvykdymą. Tai visiškai nereiškia, kad mes norėtumėm e, kontroliuoti komisiją. Komisija spaudžia valstybės narės, jei reikėjo daugiau palaikymo iš parlamento pusės įgyvendinant tokią, e, tokią programą. Mes matėme, kad labai dažnai komisija tiesiog puola, puolama yra valstybių narių ir mes turime turėti daugiau įgaliojimų stebėti įgyvendinimą, kad galėtumėm uh, palaikyti komisiją. Reikia pirmiausia pakeisti kordis tam, kad būtų e, galima lankščiau veikti ir būtų galima e, geriau stebėti, kaip yra vykdoma programa, nes labai dažnai viskas apaugo tokiomis paslaptimis ir keistenybėmis, kad niekas nieko nebesupranta. Dar vienas dalykas. Mes visiškai nesutikė galimybių mažiems, smulkiems e, projektams. Niekas mums nepaaiškino, kas yra tie New Delivery Actions. E, šitas, šit, nes per tai bus labai daug, labai bus išbalansuoti programų paskirimai ir tiesiog komisija pati suklups. Man atrodo, kad šitoje vietoje čia visiškai yra neaišku. Ačiū, kolega Bellinguer. Io mi congratulo come gli altri. Koju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti visus pranešėjus, kalbant apie finansavimą. Man atrodo, kad parlamentas šiandien turėtų nusileisti. Man atrodo, kad parlamentas turėtų daryti spaudimą, e, kad taryba suvoktų, kad jos pateikti skaičiai yra nepakankami. Aš pateikiau savo pakeitimus ir aš esu įsitikinęs, kad reikia tęsti šio projekto įgyvendinimą. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad, kad mes čia kalbame tik apie dalį mokslinių tyrimų Europoje, o mes neturime e, tokio bendro, bendrų europinių mokslinių tyrimų. Dažnai tie moksliniai tyrimai yra susijęs su nacionalinėmis programomis, struktūros yra nacionalinės, e, mo, mokslininkai yra lavinami valstybėse narėse. E, Ir tą patį galima pasakyti apie Japoniją ir Kiniją, tai reiškia, kad mes visi esame susiskaidę, Mes esame susiskaidę čia Europoje, dėl to mes esame silpnesni, todėl e, mūsų moksli, mokslas nėra e, toks stiprus. 19 skyriuje yra kalbama, kad Europos mokslinių tyrimų erdvė yra erdvė, kur e, Europos mokslininkai gali laisvai judėti po šią erdvę. Ir mokslinės įstaigos turėtų veikti ne atskirose valstybėse narėse, o turėtų bendradarbiauti ir siekti sinergijos, tačiau kol kas praktikoje to nematome. Mes 5 procentus e, lėšų atiduodame europinėms e, mokslinių tyrimų programomis, o 95 procentus nacionalinėms mokslinių tyrimų programoms. E, ir iš tiesų taip negalime tęsti tokios veiklos, ką minėjo ir ponas Baroso. Dėkoju. E, toliau ponė De Castillo. E, Pirmiausia, kaip ir kiti yra sakę, reikėtų padėkoti visiems trims pranešėjams, Riero, Dagrasa, Eiler, už darbą, nes iš tikrųjų jie dirbo labai vieningai, bendradarbiaudami ir mažai kokioje srityje ruošiant paketus, tai teisės aktų paketus, buvo dirbta šitaip e, bendradarbiaujant, šitaip panduot visas energijas. Taip pat reikia padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, nes pranešimas yra ir pranešėjų, ir šešėlinių pranešėjų darbo rezultatas. Taigi pirmiausia, reikėtų visiems jiems padėkoti už šitą sudėtingą darbą. Tačiau dabar reikia diskutuoti ne apie labai konkrečius punktus, nes turime taip po dvi minutės, iš tikrųjų nėra laiko, o jau galėjome kalbėti ir anksčiau galėjome pateikti pakeitimus. Aš du dalykus noriu pasakyti. Pirma, noriu paprašyti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, kad kas kart peržiūrėdami šį dokumentą ir diskutuodami apie pakeitimus, keltų tokius du pagrindinius dalykus - supaprastinimas ir puikūs rezultatai. Supaprastinimas ir tie puikūs rezultatai, mokslinio tyrimų rezultatai turėtų būti kaip ir du pagrindiniai ramščiai. Ir jeigu ta kryptimi galima dar kažką pagerinti, tai šitas dokumentas bus patobulintas ir labai svarbu patobulinti dabar, dabartinį pagrindinę programą ir šitą dokumentą. Ir manau, kad finansavimo temos tema dabar yra labai svarbi, reikia dabar dėti patį didžiausią akcentą, patį didžiausią prioritetas turėtų būti finansavimo dalis. Dar kartą ačiū ir, ir sveikinu už puikų darbą. Ponas Kalas. Madam, čia. Aš... Ačiū, pana pirmininkė, buvau pasirengęs kalbėti apie pakeitimus, norėjau pasveikinti, padėkoti pranešėjams, tačiau ponai Elleris, Berlingver, De Carvajo ir Pilar del Castillo bei komisijos koridoriuose šie kolegos teigia ir komisijos koridoriuose girdime gandų, apie finansavimo sumažinimo programą Horizontas 2020 iki 40 milijardų, tai reiškia 12 milijardų mažiau nei buvo numatyta, todėl manau, kad būtina sušaukti neįlinį susitikimą ir sustatyti viską į savo vietas, nes e, arba mes turime reikalų su veidmainiais, kurie tik daug kalba apie būtinybę finansuoti mokslinius tyrimus ir plėtrą, tačiau neskiria tam lėšų arba mes paprasčiausiai nesuvokiame, ką darome, nes jei gandai pasitvirtins, tai Nemanau, kad e, mes e, turėjome tiek daug laiko skirti e, programos Horizontas 2020 nuostatų, kurie turėtų tapti tam tikrą prasme dešimčia mūzės įsakymų Ir jeigu mes e, neketiname skirti šiai programai pakankamą finansavimą, tai turėtume paprasčiausiai jos atsisakyti ir e, skyti, skirti pinigų žemės ūkiai kitoms rytims, e, tačiau aiškiai pripažinti, kad neskirsime pinigų Lisabono strategijos įgyvendinimui. Pone Grostet, Aš manau, kad mes turėtume palaikyti pranešėjus išlaikydami savo reikalavimus mokslinio tyrimų ir plėtros finansavimo, mes negalime diskutuoti taip ilgai apie būtinybę teikti paramą moksliniams tyrimams, nes inovacijos naujovės yra vienintelė priemonė, kuria būtų užtikrinamas ekonomikos augimas ir negauti tam pakankamo finansavimo. Koks yra Europos piliečių interesas? Pirmiausiai tai yra darbo vietos ir sveikatos apsauga. Ir kol kas sveikatos apsaugos tyrimų srityje mes nenuveikėme pakankamai daug, todėl privalome skirti šiai sryčiai deramą finansavimą o, ir jo nemažinti. Kalbant apie įves pažangės terapijas, kamieninių lastelių tyrimus būtina tęsti šiose sritise pradėtus darbus, reikia skirti tam numatytas finansinės lėšas ir, ir e, jų apimčių nemažinti. Pritariu kolegoms dėl per, didelio, per didelės biurokratinės naštos mokslinių tyrimų srityje, todėl reikia pagerinti čia padėtį, reikia stiprinti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Taip pat visiškai pritariu būtinybei sieti gebėjimus su, su paprastintomis procedūromis, negalime jokių būdų taikstytis su finansavimu mažinimu sveikatos apsaugos tyrimų e, srityje, negalime niekaip taikstytis su finansavimu mažinimu biudžeto apkarpimais bendrų mokslinių tyrimų ir ypač sveikatos apsaugos tyrimų srityje. Ačiū, kolega Kelį dabar, prašau. Ačiū, pirmininkė. Kaip daugelis kolegų, aš taip pat norėčiau pareikšti tam tikrą susirūpinimą dėl kai kuriuose srityse drastiškai mažinamo biudžeto. Mes turėtume laikytis pirminės pozicijos dėl būtinybės išlaikyti pirminės biudžeto apimtis, kurios siekia 40, 100 milijardų eurų, kaip minėjo kolega Eileris, tai būtų vienintelė tikra ekonomikos e, gaivinimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo strategija Europoje. Ir tik taip mes galime atgauti savo pozicijas konkuruodami su kitais pasaulio regionais žemės ūkio e, srityje. Taip pat būtina išlaikyti atitinkamą finansavimą. Tačiau kalbam bendrai apie mokslinius tyrimus. Jau pasitvirtino, kad e, didesnės investicijų apimtis į mokslinius tyrimus padeda lengviau įveikti krizę, kalbant apie būtinybę pasiekti JAV ir Japonijos investicijų mokslinius tyrimus lygį mes privalome nemažinti dabar numatyto finansavimo ir tokiu būdu išlaikyti savo e, ES institucijų autoritetą. Taigi e, biudžetas turi daugmaž atitikti pirminius pasiūlymus ir mes turime aiškiai pareikšti, kad e, nesitaikstysime su jo apimčių mažinimu, turime laikytis tvirtos pozicijos, nes tikrai esama ženklų, kad e, tai atsipirks e, ūkio augimo darbo vietų kūrimo srityje, naujų e, produktų kūrimo srityje. Kolega Videl Kvadras. Ačiū pirmininkė. Pagrindų programa iš tiesų yra viena didžiausios įtakos turintis dokumentas iš tų, kuriuos svarstome jau ilgai šios, šiame parlamente. Ir tokiems dokumentams visą laiką išrenkame labai kvalifikuotus pranešėjus, kaip ir šiuo atveju ponė Teresa Riera, Marija Grafija Karvajo ir Kristian Eiler. Ši pagrindų programa svarstoma tokiu laikotarpiu, kai nemažai valstybių narių dėl finansinių problemų labai stipriai apkarpė mokslinių tyrimų ir inovacijų, inovacijoms skirtas lėšas biudžete. Ir dėl to ši pagrindų programa yra ypatingai svarbi tokiomis aplinkybėmis. Manau, kad yra keturi ar penki aspektai, kuriuos, į kuriuos reikia kreipti ypatingą dėmesį. Jie matomi ir pakeitimuose, kurių buvo labai daug, o tai rodo, kad šitam klausimui mes skiriame ypatingą dėmesį. Taigi, pirma, pakeitimai, kuriuose kalbama apie tai, kaip geriau būtų galima atskleisti Europos mokslinius tyrimus. Kiti pakeitimai susiję su e, disciplinų sąsajomis, tarp disciplininiais tyrimais. Yra pakeitimų ir tokių, kurie skatina kuo greičiau inovacijos ir mokslinių tyrimų rezultatus įtraukti į švietimo ir kitas e, sritis. Žinoma, ir kalbama ir apie MVI dalyvavimą tokiuose programuose. Ir yra pakeitimų, kuriuose kalbama apie Europos parlamento vaidmenį prižiūrint šitos programos taikymą. Taigi, kaip sakiau, šitas dokumentas yra labai svarbus ir su juo bus dar labai daug darbo. Ačiū, kolega Ertonko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad iš tiesų tai, kad tiek yra daug norinčių pasakyti, rodo, kad mes visi e, domimės diskus, šitomis diskusijomis. Iš tiesų e, esminis skirtumas yra tarp tarybos ir mūsų pozicijų. Tarybos siūlymas ženkliai sumažinti biudžetą šiai programai yra tikrai netoleruotinas. E, man atrodo, kad e, Tarybai reikia priminti, kad jeigu nori mesti svorį, reikia ne tik dietos laikytis, bet taip pat ir sportuoti, o tos taupimo programos yra tik tai dieta. E, reikia imtis ir tam tikrų aktyvių veiksmų, tai yra sporto. Taip pat, jeigu mes norime, kad vyktų moksliniai tyrimai, tai reikia nepamiršti, kad esminis klausimas, e, kurį labai sunku bus spręsti tarp tarybos ir parlamento, yra tai, kad mes norim, turėtume užkirsti kelią blokuojančiai mažumai taryboje e, ir tą mažumą galėtų sudaryti tos valstybės narės, kurios negauna lėšų pagal bendrijos programas. Nes iš tiesų neteisinga yra, kai 12 e, valstybių narių gauna tik tai 12 procentų e, moksliniam tyrimam skir, skirtų lėšų. E, taigi manau, kad mes turėtume bandyti užkirsti kelią situacijai, kad e, tos valstybės narės neužkirstų kelio e, šiam svarbiam bendrijos instrumentui. Taip pat kalbant apie diskusijas su taryba, mes turime suvokti ES kaip tam tikrą infrastruktūrą ir mes turime suvokti, kad E, mes e, negalime e, žudyti ES institucijų. Todėl aš manau, kad reiktų palaikyti visas, visus pakeitimus susijusius su MVI geresnė prieiga ir manau, kad mes turime būti vieningi, jeigu mes norime kovoti su taryba ir iškovoti geresnės pozicijas dėl ūkio augimo. Dėkoju toliau kolega Odį. Merci, madame la présidente. <clears throat> Sur le budget. Ačiū, man pirmininkai, dėl biudžeto susidaro įspūdis, kad e, mes, mums vėl nepavyks pakelti mokslinio tyrimų e, aspektų, perkelti europinį lygį, nes e, valstybės narės neskiria tam pakankamai lėšų ir nemažina finansavimo e, nacionalinių lygmenių vykdomiems e, moksliniams tyrimams perkeldami jų į Europinį lygmenį. Mes e, paprašome, pavyzdžiui, 100 milijardų moksliniams tyrimus Europinį lygmenį, tačiau gavome tik tai 80 ir dabar reikia diskutuoti su atskiromis ministerijomis valstybėse narėse, tam, kad išaiškintume joms svarbą europinių tyrimų, tačiau mes to nedarome ir todėl gal, negalime tikėti sėkmės dėl supaprastinimo. Noriu būti tikras, kad komisijos narys šiame ta, kuris atsakingas už finansinį reglamentą ir už mokslinius tyrimus, atsakinga komisijos narė derins savo veiksmus, nes rytoj balsuosime dėl atitinkamų dokumentų svarstamų. E, pirmojų e, svarstymų, e, tačiau nesu e, tikras, kad dvi komisijos tarnybos glaudžiai tarpusavėje bendradarbiavo, aptardamos ir svarstydamos puikius ponios Karvajo pasiūlymus. Tuo tarpu nesu tuo tikras, nes nesu JAV senatorius, kuris turi 40 puikiai apmokamų darbuotojų, kurie gali atlikti atitinkamą patikros darbą. Paskutinis pastebėjimas dėl kolegos Eilerio pranešimo. Aš pasakyčiau, kad veikiau e, pritarčiau komisijos pasiūlymų šimtų procentų dėl viešosios prieigos. Aš manau, kad ES e, turi turėti atitinkamą prieigą prie mokslinio tyrimo rezultatų e, ir pramonės įmonės pasitelkdamos patentus tą jau turi. Ačiū dabar komisijos atstovai žodis e, ponui Smitsui. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjams už puikiai atliktą darbą pirmiausiai. Tikrai yra sudėtingas darbas e, pagal tūkstantį gautų pakeitimų parengti kompromisinius pakeitimus, tačiau jis buvo pradėtas pakankamai sklandžiai norėčiau pradėti pirmiausiai nuo biudžeto, nes pana Zukalas ir kiti iškėlė šį klausimą, kuomet e, klausimą, e, koks yra planas B, jeigu komisija nebus patvirtintas 80 milijardų biudžetas, kuris siūlo komisija, tai tas planas B yra 100 milijardų biudžetas, kuris siūlo parlamentas, kalbant apie uh, rengiamas specifinės ataskaitas ir e, pranešimus Europos parlamento. Mes tikrai esame dėkingi už atliktą darbą, ponė Madurėl, ponė Karvajo, laikės, laikosi strateginio požiūrio dėl e, parengtos e, struktūros. Galbūt yra visai neblogai suskaidyti socialinius e, iššūkius, e, tai yra e, šeštai ramsti į dvi atskiras grupės. Taip pat labai džiaugiamės, kad dėl dalyvavimo išplėtimo jūs pritarėte komisijos pasiūlymui. Mes tikimės, kad kuo didesnis skaičius valstybių narių dalyvaus programoje Horizontas 2020. Kalbant apie Europos e, inovacijų technologijų institutą. E, jis yra labai svarbus siekiant e, skatinti konkurencingumą, dėkti naujoves, kurti naujas darbo vietas. Taip pat džiaugiamės, kad jūs jūrinius aspektus įtraukite, energijos saugojimo aspektus į socialinių iššūkių sritį ar grupę ir uh, džiaugiamės, kad e, nesivadovaujate to, tos kalėdinės eglutės principų, kuomet e, į vieną sritį yra įtraukiami įvairūs klausimai, nelabai susiję vieni su kitais dėl atviros prieigos. Aš manau, kad reikia dar diskutuoti dėl šios politikos, kad ta prieiga netaptų per daug atvira, nes priešingų atveju gali nukentėti arba netgi žlugti mūsų programų gyvendinimas. Ponas Eileris savo pranešime pabrėžė supaprastinimo būtinybę ir ponas Ody teisingai pastebėjo, kad finansinis reglamentas, kuris bus tvirtinamas, jo naujoji forma tiksliau taip pat numato supaprastinimo galimybę. Pavyzdžiui, susijęs su PVM surinkimu ir panaudojimu ir būtume dėkingi parlamentui už atitinkamą paramą mūsų teikiamiems pasiūlymams šiuose sritise. Kalbant apie pono Ellerio pranešimą toliau, e, labai džiaugiamės, kad neseniai pristatytoje auditorumo ataskaitoje 100 procentų palaikomi komisijos supaprastinimo pasiūlymai e, e, kuomet e, netaikomas skirtingas požiūris į atskiras tikslinės grupės. Taigi, manau, kad pono Eilerio pranešime taip pat juntame šimtaprocentinę paramą komisijos pasiūlymams, kaip ir auditorumo atitinkamoje ataskaitoje, savai suprantama, nepamirštant ir to sverto principo. Dar vienas pastebėjimas iš komisijos pusės, mes labai džiaugiamės matydami, kokios vieningos pozicijos laikosi parlamentas ne tik dėl biudžeto, tačiau taip pat ir dėl pasiūlymo turinio ir mes tikimės, kad greitai galėsime susitarti dėl atskirų pakeitimų, nes būtent dabartinių diskusijos etapų mums labai reikia aiškios parlamento pozicijos tam, kad tiek komisija, tiek parlamentas galėtų pademonstruoti piliečiams, kad rimtai yra nusiteikę investuoti į žinių ekonomiką. Ačiū uždėmesi pirmininkė. Dvies minutėms dabar suteiksiu e, žodį pranešėjams e, Madurel Karvajo ir Kėlė. Pone Madurel, pirmoji. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai sudėtinga, gal net neįmanoma per dvi minutės aptarti viską, kas buvo uh, kas buvo pasakyta šioje turtingoje diskusijoje. Galiu pasakyti, kad viską pasižymėjau ir dauguma iškeltų klausimų mane kelia jokių mm, prieštaravimų, aš pritariu. Mes ruošiame kompromisinius pasiūlymus ir bandome apimti visus jų komentarus ir pastabas. Labai norėčiau padėkoti visiems už palaikymą ir už bendradarbiavimą. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Būtent tai, kad kaip puikiai mes dirbome, bendradarbiavome su kitais pranešėjais ir su šešėliniais pranešėjais ir su komisija. Būtent dėl to tokios sklandaus darbo mes padarėme tokią didelę pažangą, kaip visi pastebėjote iš pasisakiusių kolegų. Tikriausiai galiu pasakyti, kad ponia Karvajo ir ponas Eiler labai gerai apibendrino tos svarbiausius punktus, dėl kurių yra sutarimas, bet ir tuos punktus, kuriuose nesakysiu, kad nėra sutarimo, bet kuriuose dar reikia padirbėti. Yra tik tai dar porą tokių vietų, kurios m, norėčiau visgi aptarti. Pirmiausiai, laisva prieiga. Tikriausiai visi sutarėme dėl pagrindinio tikslo būtent pereimo prie šito tikslo. Mes puikiai suprantame, kas yra tyrimų rezultatai, duomenys ir viską, kas susiję, viskas, kas susiję su patentais mes visą tai skiriame. Taigi problema yra apibriešta, jinai yra aiški, o tai yra pirmas žvilgsnis, žingsnis, kai žinai, kokia yra problema, tada galima ieškoti ir tinkamos, e, tinkamos sprendimo. E, kitas dalykas - skatinti dalyvavimą ir kokybišką dalyvavimą. Mes puikiai suprantame, kad pirmiausia dalyvavimas turi būti kokybiškas, skatinti gerus e, rezultatus. Mums reikia gerai dirbančių mokslininkų ir Todėl galiu sakyti, kad tai iš tikrųjų nėra regioninis klausimas, tai yra būtent visos ES e, klausimas. Dar vienas dalykas - mokslas ir visuomenė. Pritarėme mes irgi, kad reikia atskirti e, visuomenę ir mokslą nuo tyrimų socialinėje srityje. Norime, kad būtų numatytos lėšos ir vienai, ir kitai pusiai. Dėl dalyvavimo, ponė Eiler, pritariu, iš tikrųjų tai yra labai svarbu, reikia toliau dirbti su šiuo klausimu, būtent e, dėl išlaidų gražinimo nėra paprasta supaprastinti ir kartu uh, sukurti tokį dokumentą, kuris būtų subalansuotas ir būtų pakankamai finansavimo skirta visoms svarbiams rytims. Bet mes dirbame ir manau tai pasieksime. Ir galiausiai dėl biudžeto tikriausiai aiškiai bus išsakyta mūsų pozicija. Nuo šiol dabar mes stengsimės gauti kuo daugiau, kuo didesnį finansavimą šiai svarbiai programai. Ir žinoma, E, sutikra, kad vienybėje yra jėga ir vienybės mums netrūksta, dabar reikia tiesiog pasistengti, kad visi suprastų, kokia svarbi yra šita programa. Ir pabaigai, gerbama pirmininkė, norėčiau padėkoti komiteto sekretoriatui, savo frakcijos sekretoriatui, savo uh, E, biurui, nes mes iš tikrųjų dirbame su labai svarbiu dokumentu ir be jų pagalbos būtų buvę daug sunkiau nudirbti tiek svarbių darbų, kiek nudirbome iki šiol. Ačiū. Kolega Karvaliu. Dėkoju, ponė Karvaliu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už komentarus, dėje negalėsiu visų jų e, pakomentuoti, tačiau išskirsiu pagrindinę e, žinę. Svarbiausias dalykas yra supaprastinimas. Mes turime supaprastinti e, patį tekstą, kaip minėjo Viki. Pavyzdys dėl vienas pavyzdys yra susijęs, pavyzdžiui, su daugeliu pakeitimų, kuriuos gavome dėl lyčių lygybės. Taigi mes turime sukurti tokį stipresnį straipsnį, matyt, kuriame atsispindėtų visi tie pakeitimai. Taigi mūsų pagrindinis darbas yra supaprastinti tekstą ir padaryti jį aišku. Dėl gebėjimų mes neieškosime kompromiso dėl gebėjimo, tačiau turime ieškoti tų sričių, kur e, egzistuoja tie gebėjimai, tad, o tie gebėjimai egzistuoja visose sritise, taigi turime siekti kiek įmanoma labiau subalansuoto valstybių narių mokslininkų dalyvavimo. Ir kad tie gebėjimai nesikoncentruotų tik valstybės narėse. E, dauguma e, atskirų sričių yra e, nagrinėjamos yra, e, joms yra skirtos atskiros programos, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos įvairios e, programos dėl kamieninių lastelių ir visų pateiktų pasiūlymų. Man atrodo, kad visi e, pranešėjai norėtų išlaikyti kompromisą, kuris buvo pasiektas dėl septintosios pagrindų programos. Tai iš tiesų buvo geras kompromisas, geras darbas ir nereikėtų jo keisti. E, ir pasižiūrėsime, kaip toliau vystysis diskusijos e, tolimesnėse dėrybose dėl horizonto 2020. Toliau dėl biudžeto. Norėčiau tik priminti visiems, kad parlamentas labai griežtai pasisako dėl biudžeto ir turi aišku vaidmenį, e, sprendžiant biudžeto klausimus pagal Lisabonos e, sutartį. Taigi mes turime daugiau galių ir E, mes e, nesitaikstysime su tuo, kas yra priimama užkulisiuose koridoriuose. E, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, taip pat norėčiau paminėti gerą bendradarbiavimą su komisija, taip pat su įtrė komiteto sekretoriatu, taip pat norėčiau padėkoti savo patarėjams ir visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Ačiū. Dėkoju, dabar žodis teikiamas kolegai Eiler. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Bendro pobūdžio pastebėjimas. Turime aiškiai suvokti, kad negalime, kad neveikiame izoliuotai e, ir turime pamiršti sąveiką su valstybėmis narėmis, net ir būdami Europos parlamento nariais. Mums reikia šio susitarimo. E, negali būti taip, kad e, Vokietijos kanclerė ragina arba reikalauja ES ūkio augimo, tačiau nenumato tam atitinkamo finansavimo. Vokietijai galbūt tai nėra labai svarbu kaip kitoms valstybėms, tačiau Prancūzijos prezidentas taip pat negali kalbėti apie ekonomikos e, augimą, o taryboje siūlyti e, mažinti finansavimą atitinkamos mokslinio tyrimų programos. Lenkijos premjeras taip pat negali kalbėti apie augimą, e, o taryboje dėrėtis vien tik tai dėl sanglaudos fondų. Uh, lėšų panaudojimo. Ta pati būtų galima pasakyti apie visas 27 valstybės narės. Mes turime siekti bendros pozicijos. Aiškiai noriu pabrėžti, kad jei e, ši diskusija apsiribos vien tik tai mokslo tyrimų pagrindų programos finansavimo sumažinimo, galbūt e, ir galėsime dėl, sustarti dėl tam tikro kompromiso, tačiau tai reikš, kad uh, Europos susibriežti tikslai neturės jokių gyvenimo perspektyvų ir, ir galime pamiršti e, programą 2020 ir būtent e, į tai atsižvelgdami mes turime būti pasirengę e, susitarti dėl bendrų pozicijų, kurios galbūt prieštarautų žemės ūkio ir sanglaudos interesams mes pateikėme tikrai išskirtinius pasiūlymus, kaip galima sąjungos politiką susiekti su moksliniais tyrimais ir plėtra. Tai yra tikrai didžiulis šuolis į priekį. Mes turime išlikti vieningi, nesileisti skaidomi ir laikyti savo pozicijų dėl biudžeto. Paskutinis pastebėjimas techninio pobūdžio yra. Esama dviejų dalykų, dėl kurių komiteto pirmininkė ir e, sekretariatas turėtų kreipti dėmesį ypač į teisinius aspektus. Teisės reikalų komitetas balsavo dėl kamieninių lastelių tyrimo, e, kuriuo abejojama tokio sprendimo teisinių pagrindų ir tai gali turėti įtakos bendrai procedūrai. Mes per sekretariatą turėtume uh, E, stengtis e, nepamiršti šių aspektų ir užsitikrinti, tiksliau būti tikri, kad patinkamą teisinį pagrindą pasirinkame. Taip pat mums reikia teisinių išvadų dėl brandolių sintezės. Šią srityje esame pasirašę tarptautinius susitarimus ir jeigu bus patvirtinti dabartiniai pasiūlymai, tai mes neskirsime šiems rengtas atitinkamo finansavimo ir kas klausimas, kas turės už tai sumokėti ir valstybės narės, ar bus mokamos kompensacijos ir baudos iš ES biudžeto, taigi sekretariatas turi išsiaiškinti visus šios aspektus, nes pranešėjams būtų gerai e, parengti bendrą koncepciją remiantis gaunamais arba gautais atsakymais. Ačiū, dabar pradėkime antrąjį klausimų atsakymų ar diskusijų ratą. Kalbėjimo laiką šiek tiek sutrumpinsime, kolega Lambertui suteikiu žodį. Uh, Pradėsiu nuo atsiprašymo, nes turiu dalyvauti vienos iš svarbiausių akademinių institucijų Belgijoje atitinkamoje renginyje. Taigi aš pristatysiu <clears throat> savo pasiūlymus, tačiau toliau diskusijose pasilikti negalėsiu. Kamila Bursijų, kuri taip pat dirba šioje srityje, tačiau išklausys visų jūsų minčių ir pasiūlymų. Noriu šanksto pranešti, kad dar neparengiau kompromisinių pakeitimų, kadangi mano padėjėjų komanda buvo užsiemusi pirmais trimis pranešimais, dėl kurių aš esu šešėlinis pranešėjas, tačiau šios savaitės eigoje arba kitos savaitės pradžioje kompromisinius pasiūlymus parengsime, galėsime svarstyti per e, kitos savaitės posėdį. Galiu pasakyti, kad dauguma gautų pakeitimų atspindi tą pačią e, bendrąją kryptį, kuri yra pateikiama arba siūloma pranešime, taigi mums galbūt reikės pasitelkti savo darybinius gebėjimus siekiant plataus masto susitarimą. Pirmasis prieštaravimas kyla tarp požiūrio iš viršaus apačio, iš, iš apačios viršų. Komisija laikosi požiūrio, e, siūlo požiūrį iš viršaus į apačią. Mes tuo, taupu, tuo tarpu e, manome, kad reiktų daugiau dėmesio skirti ir uh, iš apačios gaunamiems pasiūlymams bei iniciatyvoms, bei įtraukti juos į bendrąją sistemą. Nemažai pakeitimų siūlo šios dalykus ir tokiu būdu mes galėtume pasiremti tuo liberaliu ir konkurencingu požiūriu. Kita klausimų grupė susijusi su E, Europos e, inovacijų technologijų instituto veiklos stebėsena, ne sudarant e, jam kliūčių veikti autonomiškai, mes privalome kažkaip suderinti šios du požiūrius, užtikrinti pusiausvirą tarp per didelės kontrolės priežiūros ir per didelės uh, laisvės, sakykime, arba atsakomybės nebuvimo, nes komisija finansavimo apimtis sieja su atskaitomybės apimtimis. Manau, kad EIT nusipelnė didesnio finansavimo, nes pirmosius savo veiklos mėnesius tą įrodė, taigi ši institucija nusipelno mūsų pasitikėjimo, tačiau tas pasitikėjimas neturi būti visiškai aklas. Manau, kad Galbūt e, šiuo klausimu reikės šiek tiek daugiau diskusijų ir aš tikiuosi, kad jų eigoje sugebėsime pakankamai greitai susitarti, galbūt iki šios savaitės pabaigos arba kitos savaitės pradžioje. Netgi neišnaudoju savo keturių minučių ir jau baigiu savo pasisakymą. Ačiū, Marysai Matijas, suteikiamas žodis. Também uh, penso que as, uh, quero agradecer a. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti visiems, kurie pateikė pakeitimų ir visiems kolegoms už bendradarbiavimą. Labai ačiū visiems. Dar norėčiau pasakyti, kad visi pono Lamberts iškelti klausimai ir mano keliami klausimai iš principo yra tie patys. Pakeitimai eina tą pačią kryptimį, bet yra dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su turinio organizavimu, turinio paskirstimu ir sutvarkymu. Kolegos pateikė pakeitimų komisijos priedui. To ir galima buvo tikėtis buvau atrinkusi pakeitimus. Nors man, nors aš daugiau dėmesio kreipiau patiems straipsniams, o ne pakeitimą. Aš norėjau, kad būtų nuoseklus straipsniai ir nuoseklus e, priedai, kad pakeitimai atitiktų iš esmės turiniui. Sa savaitės pabaigoje pateiksiu savo pakeitimų. Ir tęsiant truputį tą patį nuoseklumo, tą pačią nuoseklumo temą, nemanau, kad e, Europos inovacijų ir technologijų institutas ir skirtingos e, skirtingos, skirtingi kiti institutai, kad jie neprieštarauja vieni kitiems. Ir manau, kad visi, visi šitie institutai yra labai svarbus inovacijai labai daug prisideda prie technikos tobulėjimo ir visi turi savo svarbu vaidmenį. Taigi nemanau, kad čia reikia tam tikrų kompromisų ieškoti. Bet yra ir tokių pakeitimų, kurie iš esmės keičia komisijos pasiūlymą. O kiti pakeitimai, pakeitimai netitinka pranešimo turinio, todėl reikės pateikti kontrapakeitimus. Pra Kitaip tariant, kai kuriuose pakeitimuose tiesiog prieštaraujama tam, kas e, rašoma komisijos pasiūlyme, o kai kuriuose net prieštaraujama tam, kas kalbama apie kiks. Yra punktų, yra pakeitimų, kuriais prašoma praplėsti ir konkrečiau suformuluoti. Yra ir tokių pakeitimų, kuriuos reikėtų įtraukti yra kalbama apie KIKS atranką, yra kalbama ir apie finansavimo kelius, ar finansavimo formą, ar dviem fazėm finansuojama, ar vienu kartu. Kolegos siūlo, kad finansavimas turėtų būti lankstesnis ir siūlo numatyti minimalų ir maksimalų finansavimo lygį. Kitas klausimas yra kiks dydis, ar visi tie centrai bus vienodi ar skirtingo dydžio. Kitose pakeitimuose kalbama apie tai, kaip šitie kiks centrai suderinami su kitais inovacijos centrais ar inovacijų būdais. O yra, šit, yra pakeitimų, kurie iš esmės pakeičia komisijos pasiūlymo, bet yra ir tam tikrų panašumų tarp pasiūlymo ir kai kurių pakeitimų. Pirmininkė, yra punktų, kurie iš esmės nekeičia komisijos pasiūlymo. Pavyzdžiui, pavyzdžiui centralizavimo tai centrai ir, žodžiu, yra įvairių punktų, kuriuose pakeitimai prieštarauja komisijos pasiūlymui. Aš dar pateiksiu savo pakeitimus ir norėčiau išgirsti visų komentarus. Ponas Johnson. Fru ordförande, jag vill också inom det här området uttrycka min... Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Iš tiesų, reiktų jiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą, nes buvo bandoma ieškoti sprendimo. Taip pat norėčiau pakomentuoti šiuos du uh, E, pranešimus. Sakydama savo pastabas, norėčiau kalbėti apie tuos įvairius kiks. E, pavyzdžiui, buvo siūlomas variantas 3 plus 3. Taigi mes turėtume užtikrinti subalansuotas e, konkurencingumo sąlygas dėl visų tų šešių kiks centrų ir ne, čia reiktų galbūt bandyti sukurti bendrą viziją ir pabandyti užtikrinti e, lėšų paskirstimo m, tokį balansą, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas tarp mokslo ir pramonės, kiek įmanoma, platesnėme kontekste. Ir aišku, e, tai įvyktų žymiai veiksmingiau, jeigu turėtume šešis vietoj trys plus tris e, centrus. E, taip pat buvo kalbama apie tai, kad reiktų mažinti EIT e, e biudžetą. Čia dėl šio klausimo taip pat turėtume priimti vieningą poziciją, nes iš tiesų čia vis tik reiktų ginti tą biudžetą, kuris yra su, pateikiamas pasiūlyme. Taip pat pradžioje, kuomet buvo aptarimas E, Europos inovacijos ir technologijos instituto biudžetas. Aš išreiškiau tam tikras abejonės dėl to biudžeto, tačiau išklausus pramonės atstovų aš galiu pasakyti, kad galiu e, pritarti e, tam siūlomam biudžetui. Dėkuoju toliau kolega Cukolas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau kalbėti vietoj kolegos Van Nistelroj ir norėčiau pristatyti jo pozicijas. Uh, ir taip pat ir savo požiūrį. Tikiuosi, kad man užteks laiko. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad e, dauguma mūsų kolegų suvokia Europos inovacijų ir technologijos instituto vaidmenį. EIT e, pradžioje e, diskusijų buvo tokia kažkokia neaiški savoka ir daug kas nesuprato, ką reiškia e, tas institutas ir ką reiškia tie KIKS e, centrai. E, Ir manau, kad e, tai galėtų būti ta jungtis, kuris padėtų susijęti Europos mokslinių tyrimų e, procesą su, su naujovėmis pramonėje, su darbo vietų kūrimu. Ir taip pat manau, kad tai padėtų mums užbaigti e, visą mokslinių tyrimų ciklą ir susijęti pramonės ir mokslo bendradarbiavimą. Kalbant apie pakeitimus, aš e, palaikau poziciją komisijos išreikštą komisijos pasiūlymę, kad reiktų didinti finansinės galimybės. E, kalbant apie Horizonto 2020 e, programą, reikia suvokti, kad tai galėtų būti inovacijų sklaidos programa, kuri padėtų įtraukti visus ES e, regionus ir e, užtikrinti sisteminius Europos inovacijų mainus. Taip pat yra labai svarbu suvokti, kad tai yra priemonė, kuri turi didžiulį vaidmenį e, Europos švietimo programoms. Ir todėl reikia suvokti, kad e, reikia didinti e, Europos verslumo gebėjimus ir, ir ši programa prie to gali prisidėti. Taip pat tai yra toks kaip ir naujovių fa fabrikas, e, kuris e, padėtų e, užtikrinti bendradarbiavimą tarp studentų ir atitinkamų pramonės įmonių. Taip pat tai yra priemonė, kuri padėtų užtikrinti e, bendradarbiavimą tarp atskirų ES e, regionų e, centrų. Tačiau kita vertus mes turime e, užkirsti kelią, kiek, kad būtų kuriama e, daug tų kiks centrų, nes tokiu būdu e, kyla grėsmė e, numatytam biudžetui. Ir kalbant apie tos kiks centrus, reikia remtis e, egzistuojančiais, e, jau egzistuojančiais scenarijais. ir užtikrinti, kad dabartiniai gebėjimų centrai būtų plečiami. Tokiu būdu tokie centrai galėtų tapti svarbus ateities moksliniams tyrimams, jie galėtų padėti koordinuoti e, veiksmus ir E, Taip, aš šią temą pateikiau pakeitimų ir lauksiu e, tų dėrybų dėl kompromiso. Ir reikia nepamiršti, kad laikas yra ne mūsų naudai, jau spalį turime balsuoti dėl šio pranešimo. Ir jeigu tarybai pavyks pasiekti e, supratimo, e, susitarimo, tai manau mes taip pat turėtume daryti viską, kad būtų pasiektas kompromisas dėl pateiktų pakeitimų. Jūs kalbėjote šiek tiek ilgiau nei pranešėjas, dabar steiksiu <laughs> žodį paligutierės kortinės. Ačiū. Man labai neramu dėl instituto man atrodo, kad dar nėra apibriešta. Tai yra senų modelių tokios atliekos palikimas ir bandome iš tų atliekų padaryti kažką naujo. Nesuprantu. Mes bandome apjungti e, mokymus, švietimą ir, ir inovacijas, o nieko neišeina. Tie kiksai atsira, pasidaro kažkiek labai keisti, juk tie kiksai neskirti kažkokiai labai tiksliai technologijai. Nesuprantu, kodėl reikia tokių konkrečių temų. Pavyzdžiui, urbanistinė sistema, miesto kūrimo sistema, miesto planavimo sistema. Aš asmeniškai pateikiau pakeitimų, uh, kad būtų apibriešta, kaip, koksai tas kik centras būtų laikomas tinkamai dirbamu. Pirmiausiai reikėtų įsigilinti, kaip dirba dabartiniai centrai ir skatinti integruotus projektus. Nes kaip kitaip mes mm, vykdysime švietimą, negalime atskirti neatskiriamų sričių. Jeigu einame į labai labai konkrečias temas, tai mes tik tai susiaurinsime žinojimą, susiaurinsime mokymą ir švietimą. Taigi norėčiau, kad mes susitartumėm, kaip apibriešime, kas yra tie kiksai, kaip, kaip mes jų sritį e, apibriešime. Ačiū. Ačiū, ponė Gutierės. Pone Karvajo, ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjams už puikų darbą ir bendradarbiavimą. Esu pateikusi keletą pakeitimų, kad būtų einama tą pačią kryptimį kaip ir programoje Horizontas už 20. Būtent e, kalbant apie dalyvavimą, kad e, būtų dalyvių iš visos ES taip pat e, regioninių vietinių programų skatinimas, jaunų e, tyriejų skatinimas, kad jie įsitrauktų į KIKS projektus, taip pat ir sukurti priemonių, kad, kad e, atradimai, moksliniai tyrimai būtų perkelti taip pat ir į kitas rytis, kaip švietimas, kaip uh, pramonė ir taip toliau, ir kad jie kiksuose bendrai dirbtų. Taip pat instituto vaidmenį, kad jie įtrauktų kuo daugiau jaunų tyriejų, kad įgyvendinant ne tik tai instituto darbą, bet visą Horizontas 2020 programą galėtumėm įtraukti kuo daugiau gerai apmokytų tyriejų, kurių tikrai yra nemažai Europoje ir kuriems labai sunku surasti mm, e, darbą, mm, tyrimų mm, tam tikrą laboratoriją, kur galėtų dirbti e, savo mokslinį darbą. Ačiū. Ačiū, ponas Rubik. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad vienas pagrindinių kriterijų, kalbant apie EIT, turėtų būti e, tai, kad tas institutas yra kuriamas tam, kad būtų įgyvendinta Lisabono strategija, kad Europa taptų konkurencingiausia mokslinių tyrimų srityje ir būtent dėl to buvo sukurti tie kiks ir, ir dėl to yra. E, e, Kūriamas tas EIT, kuris, kurio pagrindinė veiklos sritis yra švietimo e, sritis. Ir e, tas tie procesai, te, te, tos žinios, kurios yra e, gautos iš visų ES pagrindų programų ir būtų labai svarbu, kad tos žinios patektų, e, pasiektų studentus ir netgi vaikus, taigi pasiektų tą švietimo sistemą. Taigi tokie yra tikslai ir e, šis institutas neturėtų konkuruoti su egzistuojančiomis mokslinių tyrimų programomis, mes turime pakankamai alternatyvų. Pagrindinis dalykas man tai yra tai, kas. E, kas yra mūsų tikslai, nes dažniausiai mes e, kalbame apie įvairias alternatyvas ir pra, prarandame tuos pagrindinius tikslus susijusius su švietimu, o mes turime kalbėti apie tai, kad naujos žinios pasiektų mokytojus, dėstytojus, studentus ir e, galbūt reikia siekti tai, kad netgi viešoje erdvėje, pavyzdžiui, per televiziją būtų pristatomi tie mokslinio tyrimų programų rezultatai. Ačiū. Grazie. Eh, Jordi Curel, komisionė, prego. Dėkoju toliau žodis suteikiamas komisijos atstovui. Like by... Ačiū, norėčiau pradėti padėkodamas visiems pranešėjams, jie nuveikė puikų darbą. Manau, kad mes dabar suvokime, kokia yra parlamento pozicija. Parlamentas mano, kad EIT yra naudinga priemonė ir komisijos pasiūlyme yra numatomas e, aiškus vaidmuo šiam institutui. Pranešime esame nemažai, pranešimui pateikta nemažai pakeitimų, kai kuriais jų pritarėma mūsų pasirinktam požiūriui, kitais siūloma sustiprinti instituto kontrolę, priežiūrą, stebėseną, nes ponas Lamberts minėjo, kad svarbu tą daryti nepažeidžiant EIT e autonomijos, kai kurios pasiūlymus turėsime išsamei apsvastyti, ypač susijusius su KIKS centrais. Ponas Lambersas minėjo, kad mes siūlome pasirinkti požiūrį iš viršaus į apačią. Tai reiškia, kad uh, politikai, taip pat taryba turi priimti atitinkamus sprendimus, kurie vėliau būtų įgyvendinami. Taigi siūloma požiūrį iš apačios į viršų mes turėtume apsvarstyti labai išsamei ir įdėmiai. Kitas pasiūlymas, kurio siekiama šiek tiek daugiau, tai yra apriepties išplėtimas, dalyvavimo spektro išplėtimas ir komiteto nariai, manau, kad e, turės taip pat rimtai apsvarstyti šios pasiūlymus e, ir tartis dėl kompromisų, nes viena vertus mes turime didinti apripti, o kita vertus e, turime neviršyti tų pagrindinių pasiūlymo elementų, jų neišplėsti, tas pasakytina ir apie kiek centrus dėl ponios Matijas pranešimo. Manau, kad dauguma jame siūlomų idėjų yra priimtinos, galima būtų įsitraukti į komisijos pasiūlymą. Vis dėlto noriu iškelti vieną metodologinio pobūdžio klausimą. Žinome, kad čia svarstome teisinį tekstą, tai yra reglamento pakeitimą ir politinio pobūdžio dokumentą ponios Matijas pranešimo pasiūlymuose siūloma įtraukti kai kurios politinius pasiūlymus į e, teisinio dokumento tekstą, o tai e, reikštų, kad e, šių nuostatų esmė arba šios nuostatos taptų teisiškai privalomos. Aš manau, kad dėl šio pasiūlymo sugebėsime rasti kompromisą nes e, turėtume vengti tokios e, padėties, kai e, turėtume du teisinių dokumentų tekstus, vienas siauresnis, kitas platesnės apimties ir dėl ko kiltų tam tikros teisinės sumaišties. Kalbant apie pakeitimų formą, E, mes turėtume ją aiškiai e, pasirinkti. Tai yra teisinė e, forma pasirinkti teisiniam dokumentui ir politiniam dokumentui pasirinkti atitinkamą politinę pakeitimo formą. Kolegiai Matijas, suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems už komentarus. Žinoma, atsižvelgsiu į išsakytas pastabas ir pasiūlymus. Negaliu dabar, negalėsiu dabar visko apibendrinti ir pakomentuoti, tačiau keletą aspektų norėčiau apriepti. Manau, kad dėl daugumos klausimų sutarėme. Europos inovacijų institutas yra labai e, svarbi institucija, ponė Gutierės tam tikrų išlygų pareiškiu, tikrai vertinu jūsų mintis Grįžt, grįžtant prie pono Lamberso ir mano e, pranešimų tekstų nuostatų, mes stengiamės pagerinti komisijos pasiūlymą, kadangi jis yra pateikiamas septyniarių metų laikotarpį. E, turime todėl užtikrinti reikiamą pusiausvę tarp strateginių pasiūlymų, pasirinkant požiūrį iš viršaus į apačią ir tarp e, kylančių, kylančių poreikių, pavyzdžiui, susijusio e, su strategija iš apačios į viršų, su apriptimi, su dalyvavimu. Ponas Lambersas apie tai kalbėjo ir mes norime šias sritis apriepti, nekeldami grėsmės jau pasiektiems rezultatams susijusiams, pavyzdžiui, su gebėjimais įvairiose sritise. Negalime šimtų procentų prognozuoti ateities įvykių, tačiau e, privalome pasirinkti tinkamiausią požiūrį, kad galėtume pasiekti savo tikslų. Grįžtant prie atskirų komentarų, norėčiau padėkoti komisijos atstovui už puikų bendradarbiavimą, kuris vyko iki šiol. Norėčiau paminėti kelis aspektus. Nemanau, kad galime taip e, aiškiai atskirti tų politinių ir teisinių aspektų. Teisinėme pasiūlyme e, būtina jį įtraukti, pat ir tam tikras politinės pozicijas, kurios yra įtraukiamas į dokumento priedą. Ir aš ketinu atitinkamus pasiūlymus e, tam priedui pateikti, tačiau ir į patį dokumento tekstą reikia įtraukti tam tikras nuostatas svarbiausias, kurios vėliau atsispindės priedė. Mes nenorime sumažinti EIT autonomijos arba atimti iš šio instituto tam tikrą dalį veiksmų laisvės, tačiau vien tik į priedą atitinkamas nuostatas patalpinti būtų galbūt per daug trumparegiška, mums reikia e, strateginių gairių ir reikia užtikrinti saveikumą tarp atskirų dokumento straipsnių ir tarp priedo. Manau, kad kuo didesnį saveikumą užtikrinsime, tuo demokratiškesni būsime. Daugiau pasakyti neturiu laiko, niekam dabar turime tikėtis diskusijų tasos pirmininkė. Mes vėluojame 15 minučių, atsiliekame nuo darbo tvarkės. Dabar Liko 10 minučių aptarti pono Skinnerio pranešimui, 4 minutės pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie dirbo kartu su mani, manimi. Taip pat norėčiau pasakyti, kad laukiu jūsų pastabų ir iš tiesų laukiu pastabų ir iš kitų komitetų, nes yra labai svarbu e, tai, kad iškristalizuotume kažkokį tai pranešimą. Kaip žinome, dėl šio pranešimo e, taikoma yra bendro sprendimo procedūra. Ir čia yra specifinis horizonto 2020 e, specifinė e, tema. Ir yra labai svarbu, kad parlamentas turėtų stiprią poziciją šiuo klausimu. Ir yra labai svarbu, kad būtų suvienytos e, atskirų kolegų e, nuomonės. Ir taip pat e, komit, e, tarybos, kad būtų pasiektas sustarimas su tarybos pozicija. Taip pat manau, kad mes turėtume suvokti, kad tas finansavimo lygis, kurį mes siūlome, yra esminis dalykas nes tas žemas procentas iš tiesų reiškia didžiulį lėšų sumažinimą. Ir e, tai yra taip pat susijęs su grėsme, kuri kyla, kyla skaidrumui. Mes e, e, su visais šešėliniais pranešėjais sutarėme, kad mes čia matome didžiulių pokyčių. Kalbant apie pakeitimus, aš. E, ju, ju, juos išnagrinės, galiu pasakyti, kad dauguma jų remia bendrą procesą, e, taip pat nori stiprinti technologinių. E, technologijų platformą, taip pat dauguma jų atspindi tokį tokią palaikomąją poziciją mūsų tikslams ir ambicijoms. Dauguma e, pakeitimų e, po jais pasirašė e, šešėliniai pranešiai ir tai reiškia, kad e, tarsi yra remiamas tas procesas, kuriuo mes einame. E, ir taip pat dauguma pakeitimų yra susiję su teisiniu pagrindu, tai yra Euratomo sutartimi. Nežinau, ar reiktų keisti tą E, teisinį pagrindą. Nežinau, mes arba turime pritarti tam teisiniam pagrindum, arba ne. E, tačiau dėkoju už visus pakeitimus. Taip pat yra keletas kitų temų, pavyzdžiui, ITA, e, dėl kurių reikia tokios esminės diskusijos, ypač kalbant apie su biudžetu susijusius klausimus. Gaila, kad Edit išėjo, nes e, vyko diskusija dėl nuomonės biudžeto komitete ir man atrodo, kad e, ta diskusija rodo, kad mes einame link kompromiso. Ir E, mes e, turime atskirti institucijas nuo mokslinių tyrimų centrų, kurie visuomet finan, turėtų būti finansuojami pagal Horizonto 2020 programą. Ir e, mes manome, kad komisija, Europos komisija būtent tam turėtų skirti lėšas. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad ateities E, energetikos programos turėtų būti e, saugios ir tai užtikrins, e, tą bandys užtikrinti mūsų pranešimas. Ir kai kurie prioritetai buvo nustatyti jau dabar ir kai kurie iš jų yra susiję su e, septintąją mokslinių tyrimų programą. Jeigu jūs turite kažkokių klausimų, aš pabandysiu juos atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė, už suteiktą man laiką. Ačiū. Grazie, kolega Skinner. La parola al kolega Brazil. Ačiū, ponė Skinner. Ponas Bžžina. Dámy a pánové, je třeba. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, reikėtų padėkoti pranešėjui už jo požiūrį, tokį apibendrinantį požiūrį ir pastangas paaiškinti, kokie svarbus yra tyrimai brandulinėje srityje. Buvau labai nustebintas, kad buvo pakeis, pateikta 21 pakeitimas ir siūloma išbraukti didžiąją dalį šitos programos. Norėčiau pabrėžti, kad kalbame ne tik apie kiekvienos konkrečios šalies sprendimą naudoti brandolinę energiją ar nenaudoti. E, brandoliniai tyrimai yra svarbus savaime ir kiekviena šalis, nesvarbu ar naudoja ar nenaudoja brandolinę energiją, gali naudotis brandolinių tyrimų rezultatais. Pritariu tiems pakeitimams, kur kalbama apie e, išlaidų mažinimą pritariu e, bendrojo plano pasiūlymui ir kitų technologinių platformų pasiūlymui. Taip pat pritariu JRC palaikymui. Taip pat pritarčiau, kad būtų labiau įtrauktos mažos ir smulkios įmonės, mažos ir vidutinės įmonės. pabrėžėm visą laiką, kad e, tokiom smulkiom ir vidutinėm įmonėm yra labai dėlė biurokratinė našta. Jeigu sumažintumėm administracinės išlaidas, galėtumėm staupytas lėšas panaudoti kitoje srityje. Kalbant. Vision pavyzdžiui, sintezėje. ITER projekto projektas yra labai didelės apimties ir jis reikalauja labai daug lėšų. Reikės jį dar svarstyti, reikės dėrėtis. Europos parlamentas neturi, negalės dalyvauti bendro sprendimo prieimo procese, bet mūsų balsas turi būti išklausytas, mano nuomonė. Ačiū, ponas Vidal Kvadras. Ačiū, pirmininkė. Tyrimų programų koordinavimas kad būtų galima tos tyrimus, tyrimų rezultatus panaudoti taikiems tikslams, buvo pagrindinis Euroatomo, Europos atominės energetikos agentūros kūrimo tikslas. Praėjo jau daug metų, e, nebeliko plieno ir anglės bendrijos, e, atsirado Europos Sąjunga, bet ir toliau Euroatomas dirba Ir pagrindinis tikslas nepasikeitė, tai būtent skatinti mokslinius tyrimus šitoje srityje ir sintezės, ir skilimo, ir, ir visose kitose atominių tyrimų srityse. Dabar turime naują programą Euratomo darbui 14-18 metams. Manau, kad šie pakeitimai, bent jau dauguma jų eina teisinga linkme jie daug, beveik visi pabrėžia, kaip svarbu skatinti iniciatyvas, bendras platformas. Pavyzdžiui, Europos energetinės technologijos strateginis planas, e, tvarios branduolinės energijos platforma ir iniciatyva, taip pat Europos daugiadisciplinė brandolinė programa. Manau, kad visi šitie pakeitimai yra, eina teisinga linkme, ypač tie, e, pagal kuriuos didinamas parlamento indėlis šitos programos vykdyme. Pritariu ponui Skinner, kad ITER finansavimas turi būti įtrauktas į daugiametį metį E, biudžeto projektą, nes jeigu toks svarbus, tokia svarbis rytis, strateginės rytis nebūtų įtraukta į ilgą metį planavimą, turėtumėm labai daug problemų ir labai daug abejonių. O vykdant tokį svarbų projektą, abejonės apie tolimesnį finansavimą turėtų labai neigiamą poveikio. Ponas eh, Riubik, ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Skinnerį, nes e, čia labai svarbu investuoti į saugumą, saugos aspektus, visi prisimename Fukushimos įvykius ir avariją, todėl svarbu susidėlioti tinkamai prioritetus, užtikrinti jėgainių saugumą Vokietija tuo tarpu atsisakydama brandolinės energijos daugiausiai dėmesio skiria brandolinio kūro atliekų apskritai radioaktyvių jėgainių atliekų galutiniam saugojimui. Dėl ITER esame pasirašę tarptautinius susitarimus ir visi sustarimo partneriai susiduria su panašiomis finansavimo problemomis, tai yra labai ilgalaikis projektas. Galbūt po 20-30 metų tik tai galėsime sulaukti šio konkrečių rezultatų, todėl čia skubos nėra, turime laikytis pasirašytų tarptautinių susitarimų, tačiau manau, kad reikia naujų dėrybų dėl įtar tarptautinių mastų. Todėl ir parlamentui turi rūpėti investuoti dabar į tas sritis, kuriuose būtų galima kuo greičiau sulaukti ekonomikos atsigavimo ir sukurti naujų darbo vietų. Kolega Rubik, dėkoju. Noriu atsiprašyti koordinatorių Turėjome 17 val. pradėti koordinatorių posėdį, tačiau diskusijos tęsiasi. Greitai turėtume baigti, tačiau dėja yra kaip yra. Pone Jodys, suteikimas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl to, kad parlamentas gali tik nuomonę parengti, taryba, turėdama minėję, kad reikia įtraukti vykstančius procesus piliečius, turi laisvanoriškai įtraukti parlamentą vykstančias diskusijas ir svarstyti jo teikiamus pasiūlymus dėl saveikumo, sąveikos su daugiametė finansinė programa. Tai reikia kalbėti apie skirtingus laikotarpius. Pavyzdžiui, ITER finansavimas yra penkerių metų, Euratomo programų septyniarių metų, kalbant apie tos klausimus, uh, kurie susijęs su Euratomu e, pagal septintąją pagrindų programą. Reikia skirti kuo didesnį dėmesį aukštosioms technologijoms susijusiams su jėgainių išmontavimu ir atliekų galutinių saugojimų. Mums reikia labai aukšto lygio inžinierių, todėl bendrųjų tyrimų centre e, mes privalome tuos e, geriausius inžinierius sutelkti tam, kad jie galėtų dirbti būtent šiose dviejose minėtose sritise jėgainių demontavimo ir atlikų saugojimo. Pirmininkė. Noriu dabar e, koordinatorių štai ko paklausti vertimą. Turėsime iki 18 valandų, 18 valandų 30 minučių. Galėsime pradėti koordinatorių posėdį maždaug pusę šeštos dar kolegos Čičister ir Kalfin nori du klausimus pristatyti. Taigi dabar 30 sekundžių suteikime žodį kolegai Keli. Pirmiausiai, manau, kad e, reikia išlaikyti mokslinio tyrimų biudžeto, kalbant apie diskusijas dėl e, brandalinės energetikos Reikia atkreipti dėmesį į būtinybę užtikrinti saugumą ir e, kadangi norėjote, jog kalbėčiau trumpai, tai tuo ir baigsiu. Ačiū. Žodis komisijai kalbėti dvi minutės. Labai trumpai noriu padėkoti ponas Skineriui už puikiai atliktą darbą, visiškai pritariu jūsų mintims dėl e, saugumo, tai taps ateities Euratom programos leitmotivu ir dėl to, ką minėjo ponai Odi ir Rubikas, tai yra jėgainių šardimas, demontavimas e, ir tam reikia ekspertinių gebėjimų, tam reikia atitinkamai paruoštų technikų ir e, inžinierių. Todėl uh, nu, kad e, verta Europos parlamentui paminėti tos e, jėgainių ardymo darbų aspektus parlamente. Ačiū kolegai Skinneriui, steigiamas žodis dviems minutėms apibendrinti diskusijas. Bėsiu labai trumpai, norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėms ir visiems kolegoms už, šešė, už komentarus. Aš išklausiau visų diskusijų ir jeigu kažkam kilo klausimų nesusijusių su šia diskusija, prašau kreipkite į mane, mes bandysime rasti kompromisu. Dar kartą dėkuoju visiems už pagalbą ir už paramą. Grazie, kolegas. Dėkoju kolegai Skinner. Dabar kolegos Kalfin pranešimas. Prašau, kolega Kalfin. Ford. Just when we get to the Chichester report, I'm going to do a very good... Ne Ford. Chichester, please. Mes turėtume nagrinėti ir pono Čičesterio pranešimą. Aš kalbėčiau jo vardu. Ford, okay, please. thank you. Um, so, on behalf of, of Giles Chichester, who, as you will all know, is very... Ne Ford. Aš kalbėsiu pono Čičesterio vardu. Jis tikrai yra profesionalas šioje srityje, tačiau noriu atsiprašyti, kad jo nėra šiandieninėme mūsų posėdėje. Jis dalyvauja sustikime su pirmininkaujančia šalimi Nicoje. Ir e, šio pranešimo tema yra. E, brandolinių jėgainių uždarimas Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje. Ir čia yra kalbama apie e, visos eilės reaktorių e, uždarimą ir eksploatacijos sustabdymą ir kalbama apie finansavimą e, skirtą šiai veiklai. Ir atrodo, kad komisijos numatytos lėšos nėra pakankamos tam e, reaktorių uždarimo procesui. Todėl e, pranešėjas mano, kad turėtų būti užtikrintas galutinis įvertinimas šios programos tikslų, kad būtų galima e, rasti išteklių e, reaktorių uždarimui. Jis taip pat mano, kad šis techninis klausimas yra glaudžiai susijęs su teisiniu pagrindu, ypač kalbant apie e, Lietuvą, nes čia yra kalbama apie dvi dalis susijusias su reglamentu. E, ten yra kalbama apie e, teisinį pagrindą skirtą Lietuvai. Taip pat yra e, pristatomas komisijos pasiūlymas skirtas Bulgarijai ir Slovakijai. Taip pat Čelzas mano, kad reiktų pritarti tarybos pasiūlymui dėl šio sprendimo, bet kiek aš suprantu, komisija nesutarė su taryba. Ir todėl e, Čarlzas prašo kolegų, kad jie pas išsakytų savo nuomonę dėl teisinio pagrindo šio klausimo. Taigi aš išklausysiu jūsų komentarų Čarlzo vardu. Ačiū. Grazie. Allora, su questo punto ha chiesto la parola. Ačiū. Šio, punkt, šio klausimu noriu pasakyti ponas Vidal Kvadras. Ačiū. Pono Čičias yra pranešimas. Akivaizdu, jis skaitant, kad Ponas Čičester nori sustiprinti numatytų tikslų įgyvendinimo kontrolę. Būtent reaktorių darbo pabaigos, kaip yra tvarkomos atliekos, taip pat e, reikalauti bendrojo finansavimo plano iš visų trijų valstybių narių ir tinkamo E, uždarimo, taip pat e, finansavimo šaltinių užtikrinimo. Žodžiu, visi šie elementai, jie yra pranešimi ir, man atrodo, tinkami. Tačiau reik, turime būti labai atsargus, kad būtume, kad būtume nuoseklus. Taigi, jeigu viena vertus yra sakoma, kad iki 2014 metų sausio pirmos dienos šitos valstybės narės turi užtikrinti, kad uh, jos turi visas sąlygas įgyvendinti tai, kas buvo jų prašyta, o kita vertus, kitame pakeitime yra sakoma, kad jie yra įsipareigoję komisijai pateikti anksčiau negu šita data informaciją, kuri įrodytų, kad jie įgyvendina išdėstytas sąlygas, tai šitas, šitos du punktus reikia suderinti. Reikia arba abiejose pakeitimuose kalbėti taip pat, tokias pačias sąlygas iškelti, arba bus nenuoseklu. Jeigu turime, norime būti lankstesni, reikia lankščiau formuluoti abu pakeitimus, o ne vieną pakeitimą formuluoti lankščiau, o kitą mažiau lankščiai. Dar vienas dalykas. Kiek tos trys valstybės narės gali būti įtrauktos į tą patį reglamentą. Tiesą sakant, Lietuvoje yra labai specifinės sąlygos ir čia reikėtų jau Lietuvai taikyti kit, kitokias sąlygas, kitokią tvarką, sunku visas tris valstybės įtraukti į vieną reglamentą. Bet be kurio atveju, e, pono Čišester pranešimas yra neblogas ir jį šiek tiek e, patobulinus galėtų šis komitetas net ir pritarti. Grazie, kolega Kalfin, prego. Ačiū, ponas Kalfin. Uh, Labai trumpai, ponė pirmininkė kelis aspektus turime aptarti prieš svarstydami galutinio pasiūlymo versiją. Pirmiausiai tai yra diskusijos dėl teisinio pagrindo, bet kokiu atveju turime pasirenk, pasirinkti nuoseklų požiūrį valstybių narių atžvilgių dėl teisinio pagrindo. Antrasis aspektas susijęs su tam tikras są, sąsaja tarp ES teikiamos paramos dydžio ir poreikio išlaidų tam, kad valstybės narės iki laikotarpio pabaigos galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus. Ponas Čičisteris savo pranešime kelia klausimą susijusi su branduolio kūro atliekų tvarkymu. Čia reikia taip pat pasvarstyti atitinkamus aspektus, taip pat ex ante ir ex poste sąlygos. Komisija e, siūloma e, iš naujo persvarstyti ex poste sąlygas, taigi e, reikia apie tai kalbėti, tačiau tam reikia skirti daugiau laiko. Ačiū. Ko, kolega Harms. Kolegė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcijos nuomonė naujasis komisijos požiūris susijęs su tolesnė jėgainių uždarimo programų finansavimo e, eiga Slovakijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje yra teisingas. Mes e, manome, kad reikia remtis e, vienu teisiniu pagrindu ir čia remiamės Europos audito rūmų pareikštą poziciją, auditorumai, likščiolinį jėgainių uždarimo finansavimą vertino pakankamai vienareikšmiškai šių programų įgyvendinimą visose šalise buvo konstatuota, nustatyta nemažai trūkumų nesusijusių su sprendimais uždaryti jėgainės, tačiau po jėgainių uždarimo arba su po jėgainių uh, uždarimo susijusiais uh, ardymo darbais, uh, kūro atliekų tvarkymo ir saugojimo Aš manau, kad e, vertėtų diskusijos eigoje bent jau į auditorumų išvadų santrauką atsižvelgti. Neseniai diskutavome apie kozlodūjaus elektrinės padėtį, kolega Kalfinas buvo pranešėjęs šio klausimu ir svarstėme, ar turėtume leisti lėšas, kurios buvo e, skirtos ES piliečių saugumui užtikrinti ir skirtos jėgainės ardymui kūro tarpiniam saugojimui, galutiniam saugojimui, ar turėtume šias lėšas naudoti kitiems tikslams. Diskusijų rezultatai yra tokie, kad e, iki šiol nepasirinkta minėtiems darbams Kozlodujos elektrinė. Ačiū, kolega Paksas dabar kalbės. kolega Paška, atsiprašau. Norėčiau Na, nenorėčiau jūsų apkrauti techninėmis detalėmis susijusiamis su e, viso, vi, Slovakijos jėgainės uždarimu, tačiau norėčiau sureaguoti į komisijos pasiūlymą. Finansinė parama E, Lietuvai ir Bulgarijai e, yra susijusi su e, brandolinių atliekų saugojimu ir pervežimu. O kalbant apie Slovakijos atvejį, čia, mes, čia tarsi buvo pamiršta finansuoti šį darbų etapą. Todėl, manau, yra labai svarbu kompensuoti šitą neteisybę ir todėl turėtume padidinti Slovakijai skirtas lėšas, kad būtų numatytas ir šio darbo, šios darbo dalies e, finansavimas, kad būtų užtikrintas saugus reaktoriaus uždarimas. Dėkoju. Grazie, la parola kolega Balčytis. Dėkoju, toliau žodis kolegai Balčyčiui. Ačiū gerbama pirmininkė, e, gerbimi kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui, kad iškėlė iš tikrųjų tam tikrus klausimus, kurie yra labai svarbus. Šitų trijų elektrinių uždarimas nėra vien tik tais techninis, ekonominis ir finansinis klausimas. Tai yra labai labai susiję su politiniais sprendimais, kurie buvo priimti e, aštuoni metai atgal. Ir aš manau, kad tai bus labai svarbu dėl tolimesnės ES ir valstybės narių santykių patikimumo. Visos trys valstybės 2004 metais buvo įsipareigojusios uždaryti savo atominės elektrinės kurių ir dydis, ir konstrukcija iš esmės skiriasi. Yra tam tikrų skirtumų ir dėl teisinių pagrindo, dėl ko čia iškelia kai kurie mano kolegos ir aš manau, kad šiandieną daugelį aukščiausių institucijų vyksta diskusija, kaip tą klausimą įspręsti, todėl kad Lietuva, stodama į ES ir uždarydama elektrinę, e, buvo priimtas ir pasirašytas nuo ES taip vadinamas ketvirtas protokolas, kuris aiškiai sako, kad ES visapusiškai prisidės ne tik tais dėl uždarimo kaštų kompensavimo, bet ir dėl ekonominių pasiekmių likvidavimo ir tam tikrų energetinių pajėgumų atstatymo. Mes šiandieną Lietuvoje iš eksportuojančius elektros energiją prieš uždarimą šitos elektrinės tapom importuojantį ir importuojam 70 procentų elektros energijos uh, reikalingos Lietuvoje. Mes už dujas mokam brangiausiai, todėl kad Rusija gali mums dabar diktuoti tam tikras sąlygas. Ir tai yra iš tikrųjų labai dideli ekonominiai praradimai ir mūsų konkurencingumo. Todėl tikrai aš tikiuosi, kad ir pranešėjas, ir mano kolegos e, šitam komitete atidžiai išnagrinės ir ypatingai Europos komisija nepamirš tam tikrų įsipareigojimų, kurie buvo duoti ir šiandieną nesispindėjo jų dokumente. Aš tikiuosi, kad tikrai mes kartu surasim patį geriausią sprendimą. Ačiū. Grazie. La parola al collega Odį. Dėkuoju toliau kolega Odį. Trumpai, ponė pirmininkė. Buvo minėtos e, auditorumų išvados. Biudžeto kontrolės komitetas taip pat pakankamai griežtai vertino šios programos įgyvenimą. Čia kalbama apie 3 milijardus eurų ir būtinybė padinti finansavimą pusę milijardo, taigi komisija privalo e, tinkamai vertinti šią programą tam, kad būtų tinkamai panaudojamos mokesčių mokėtojų lėšos. Mes ES privalo laikytis griežtos pozicijos e, turint omenyje šios programos įgyvenimą ir aš jūs visus kviečiu susipažinti su biudžeto kontrolės komiteto patikimomis išvadomis ir vertinimu. Minutė kolegai Marinesku, paskutinis pasisakymas. Rapoarte în Comisia Cont și aș invita colegii să, să le studieze. Dėkoju. Buvo paminėta, kad yra du biudžeto kontrolės komiteto pranešimai ir aš norėčiau e, paprašyti visų kolegų paskaityti tuos pranešimus. Mes taip pat esame parengę pranešimą, atskirą pranešimą dėl Lietuvos. Tai yra ataskaita mūsų apsilankimo e, atitinkamoje atominėje jėgainėje. Manau, kad mes turime palaikyti komisijos pasiūlymą, nes tokiu būdu e, bandoma įvesti tvarką į tą sritį, kurioje nebuvo tos tvarkos. Dėkoju toliau komisijos atstovus teikiamas žodis. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsižvelgiant į tai, kad liko mažai laiko, aš norėčiau pram, priminti e, du dalykus. Visų pirma, mes atsižvelgėme į parlamento pastabas išsakytas ankstesniuose pranešimuose, tai yra pirmajame Marinesko pranešime, taip pat atsižvelgėme į audito rūmų ataskaitą ir mes atsižvelgėme į eksantės sąlygas. Ir taip pat norėčiau pasakyti pastabą dėl teisinio pagrindo, norėčiau priminti, kad buvo kad buvo primtas susitarimas tarp tarybos komisijos ir parlamento, kad e, visos ES biudžeto išlaidos turėtų kurti pridėtinę vertę, europinę pridėtinę vertę ir ta pridėtinė vertė būtent ir yra brandolinis saugumas. Todėl mes turime užtikrinti visose trijose valstybėse narėse brandolinį saugumą, tai yra susiję taip pat su Juratomo sutartimi ir e, suminėtų e, ketvirtuoju protokolu. Tai galėtų būti teisė teisinis pagrindas Lietuvai, nes tas protokolas buvo priimtas e, solidarumo principu ir jo e, apibrieštis yra šiek tiek platesnė negu tik brandolinis saugumas. Kaip ponia Harms pastebėjo, mes turime koncentruotis į e, jėgainių išmontavimą ir atliekų, atliekų tvarkymą, nes tokiu būdu užtikrinsime saugumą ES piliečiams ir todėl komisija nepritarė tam, kad būtų du teisiniai pagrindai. La kolega Chichester per concludere. Ačiū, ponas Čičester. Padarykite apibendrinimą. Ačiū, gerbama pirmininkė. Atsiprašau, kad e, pradedant svarstyti klausimą nebuvau salėje. Sprendžiau kitą svarbų klausimą susijusiu su, su taryba susijusiu su ISA. Dėkoju kolegoms už pasisakymus. Taip ir maniau, kad šis pranešimas bus gan toks tiesmukas. Bet iš tiesų yra keletas klausimų, dėl kurių šitas pranešimas nėra toks jau paprastas. Būtent teisinio pagrindo punktas ir yra tas diskusijų, e, diskusijas keliantis klausimas. Aš suprantu Lietuvos argumentus, e, bet dėl teisinio pagrindo reikia tartis ir su taryba ir ieškoti bendro sprendimo. Taip pat laukiu mažiau formalaus susitikimo su šešėliniais pranešėjais, kad apsvarstytumėm visus klausimus, kurie buvo iškelti, kad galėtumėm žengti toliau, ruožami šitą dokumentą. Žinoma, ES labai svarbu finansinę paramą teikti šioms šalims, e, uždarant ir išmontuojant brandolinės jėgainės. Taip pat labai svarbu ES lėšas e, panaudoti tinkamai. Labai esu dėkingas už tai auditų rūmai, rūmams, už, už jų pastabas, už jų komentarus į mano pagrin, pirminį pasisakymą. Taigi, kaip sakiau, padiskutavęs e, su šešėliniais pranešėjais apie, apie konkrečias detalės. E, žiūrėsim, koksai bus tolimesnis žingsnis. E, reikėtų susitarti dėl susitikimo laiko, dėl posėdžio laiko, germa pirmininkė. Pirmininkė, ačiū. Rugsėjo 25 dieną. E, iki 25 dienos 12 e, valandos galima pateikti pakeitimus. Kitas darbo atrakės klausimas. Work, uh, had, uh... E, kitas klausimas. Gerba pirmininkė, trumpai pristatysiu, buvo keli posėdžiai su šešėliniais pranešėjais, mes puikiai dirbame su šio dokumentu, komisijos pasiūlymas yra žvelgiantis į priekį ir tai yra tikrai puiku, puikiai bazė E, viešos sektoriaus informacijos sklaidai turėtų prisidėti prie skaidrumo plėtros ir taip toliau. E, kilo keletą klausimų, kuriuos reikėjo atsakyti. Pirmiausiai, kaip matote mano dokumente, reikia atsižvelgti į privatumo ir domenų apsaugos direktyvų reikalavimus. Taip pat reikia sugalvoti, kaip bus kompensuojama e, ypač vietiniams, e, vietin, vietinių lygmenių, jeigu bus prarandama lėšų iš, iš biudžeto, ir, nes tai gali tapti labai jautrių klausimų, ypač vietinės valdžios institucijams. Yra ir smulkesnių klausimų, kurie yra susiję su marginalinių kaštų pagrindimu ir padengimu valstybėse narėse. Taigi čia yra pagrindiniai klausimai, kurie iškilo, yra ir truputėlį smulkesnių, kurie yra susiję su viešųjų archyvų ir bibliotekų įtraukimu šitą dokumentą. Čia reikėtų dar paieškoti konsensuso, bet iš principo galima E, ieškoti toliau bendro sprendimo ir bus nesunku priimti šitą dokumentą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Ponas Edelavar. Uh, e, Mr. Kalfin. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu ponui Kalfinui dėl. Uh, šios informacijos klaidos svarbumo, tai iš tiesų yra esminis faktorius, kalbant apie ES 2020 strategiją skirtą augimui, taip pat tai užtikrina daugiau skaidrumo viešajame sektoriuje ir taip pat susiję su uh, glaudžesnėmis sąsajomis su socialiniu politiniu gyvenimu. Taip pat mes turime kalbėti apie tai, kad e, vienas iš tikslų yra barjerų e, vieningai rinkai panaikinimu. Taip pat norėčiau trumpai pasakyti, kad man Kalfin pranešimas e, yra tas pranešimas, kuris e, eina teikia, tinkama linkme, jis bando užtikrinti asmens duomenų apsaugą, techninius duomenis susijusius su informacijos klaida ir baigdamas norėčiau pasakyti prieštaringą nuomonę E, vyrauja dėl to, kaip mes galėtume prisidėti prie marginalių kaštų paskirstimo ir kaip reikia užtikrinti, kad atitinkamos viešos sektoriaus institucijos e, e, paskirtų šiam klausimui dalį savo biudžeto. Tai yra esminiai klausimai, kuriuos E, kurie, kurių požiūris, į kuriuos skiriasi nuo pono Kalfin požiūrio, bet manau, kad mums pavyks pasiekti kompromiso. Amelija ir doktor, praigo. Thank you. Amelija ir doktor. <clears throat> Norėčiau padėkoti pranešėjim. Manau, kad viešo inf sektoriaus informacijos mm, pakartotis naudojimas susijęs su dideliu potencialu Pritariu pranešėjo pareikštam susirūpinimui dėl <clears throat> marginalių išlaidų, dėl privatumo apsaugos. Taip pat pritariu komisijos pasiūlymui susijusiam su atviru duomenų formatu ir atviru jų skelbimu nepaisant to, kad siūloma įtraukti archyvus, bibliotekas viešasias, tačiau <clears throat> viešieji transliuotojai nėra įtraukiami, kadangi ilgą laiką viešieji transliuotojai gavo finansavimą už e, gavo finansavimą kurti e, įvairaus pobūdžio informacijai, kūriniams, <clears throat> kurių, kuriais jie dabar leidžia naudotis plačiai visuomeniai. Manau, kad e, nemažai viešųjų transliuotojų archyvose laikomų e, duomenų galėtų būti naudingi socialinė ir kitomis kultūrinė prasme uh, Europos piliečiams, todėl reikia, reikia leisti jais laisvai naudotis. Pirmininkė, ačiū, dabar steiksiu žodį komisijos atstovams. Norėjau paprasčiausiai padėkoti komiteto nariams, frakcijų atstovams, kurie išreiškė savo paramą komisijos pasiūlymui. Nekantrai laukiame tolesnio bendradarbiavimo, rengiant galutinę teksto versiją. Puikiai įsivaizduojate, kad taryboje vis dar šio klausimo vyksta diskusijos. <clears throat> Todėl vis dar yra galimybių įtraukti į galutinį teksto redakciją pirminius komisijos pasiūlymus susijusius su smens duomenų apsauga. Pavyzdžiui, mes siekime užtikrinti visapusišką asmens duomenų apsaugos <clears throat> garantavimą, remiantis ES galiojančiomis taisyklėmis apie tai. Čia vyksta atitinkamos diskusijos, taip pat būtina užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp e, galimybės e, naudotis e, viešajam sektoriu atitinkamą informaciją nemokamai arba už nedidelį mokestį ir svarstyti tinkamas išimtis, kuomet tas mokestis būtų taikomas didesnis, tiek norėjau pasakyti. Ačiū žodis kolegai Kalfin apibendrinti diskusijoms. Ačiū pirmininkė. Manau, kad aiškiai įvardijome likusius ginčytinus klausimus, jų tikrai liko nedaug ir e, manau, kad parlamentas gali užimti konsoliduotą poziciją vienareikšmiškai, po to galėsime pradėti darybas su taryba dėl galutinio dokumento teksto. Ačiū kolegai Kalfinui. Rugsėjo 27 dieną 4.12 val. baigėsi terminas teikti pakeitimams. Norėčiau dar kartą Jums pranešti, kad rytoj posėdis prasidės 9 val. ryte, pusę dešimtos pradėsime balsuoti. Dabar prašau visų kurie neturi teisės dalyvauti koordinatorių postėje, palikti salę tam, kad turėtume galimybę kuo greičiau tęsti savo darbus.